Prajem vám príjemné popoludne, dámy a páni. Budem hovoriť po slovensky. Labą dieną. Kalbėsiu savo gimtają kalbą, todėl prašau užsidėti ausines. Netrukus pradėsime e, popietės posėdį. Svarstysime tikrai aktualų klausimą. Tuoj pradėsime svarstyti pranešimą dėl pabėgėlių ir migrantų padėties Europoje. Berots visos es narės susiduria su šiuo klausimu ir svarstame klausimus susijusius su e, padėtimi moterų, kurios yra atsidūrę toli nuo savo namų. Ir nebejoju, kad daugelis esate turėję reikalų su tokiamis moterimis. Esate susidūrę su jomis. Aš pati pažįstu nemažai drąsių vyrų ir moterų, kurie dieną dirba, o vakare po darbo skiria laiko padėti žmonėms esantiems pabėgėlių stovyklose, įvairiose centruose. Jie teikia pagalbą. Ir jie man papasakojo labai daug istorijų apie tokias moteris, kur, kuriomis nesunku patikėti. Tai, tai moteris žmonės, kurios ieško laisvės ir, ir kitokio gyvenimo ir susiduria su grėsmėmis papasakosiu vieną istoriją apie jauną mamą, kuri turėjo mažametį vaiką, ją lydėjo vyras, moteris visą laiką drebėjo. Ji netiek pergyveno dėl vaiko sveikatos, nors vaikas turėjo temperatūros, karščiavo. Ji baiminosi to, kad vyras bandė ją priversti susituokti su kitu giminaičiu, nes taip jie turėtų uh, sveikatos apsaugą ir kitokią, galėtų nuotis kitokią rūpybą ir galbūt prieklapšio prašymas būtų uh, e, sparčių išnagrinėtas. Todėl tai mot, moteriai teko apsimesti, kad yra jo žmona. Taigi tos moteris susidarė atsipersikojimą ne tik savo gimtinėse, bet leisdamos į, į tokią pavojingas keliones, jos susiduria su visokiamis kitokiamis grėsmėmis ir rizika jos tampa e, išnaudojimo aukomis. Aš nebėjau, kad mūsų šiandienos pat, svečiai apie tai papasakos, bet pirmą noriu suteikti žodį pranešimo autoriai poniai Hannibal, kuri pristatys savo iniciatyvą, o po to išklausysime mūsų garbingų e, šiandienos svečių. Prašau, ponia Hannibal. Ačiū, noriu padėkoti Jums visiems už tai, kad atvykote šiandien čia ketvirtadienio popietę dalyvauti mūsų rengiamame klausime. Kaip ką tik girdėjote, aš visų pirma pristatysiu pranešimą, kurį rengiu skirtą moterų pabėgėlių ir prieglapšio prašytojų padėčiai Europos Sąjungoje. Ir kaip jau sakyta, čia šiandien susirinkę ekspertai, kurie E, kalbės po to, kai aš padarysiu savo pristatymą. Berots jie taip pat naudosiu skaidrėmis ir jie aptars daugybę svarbių klausimų, kuriuos paskui turėsime galimybę aptarti. Ir atrodo, kad kas savaitę išgirstame po naujieną ir naujų paraginimų imtis veiksmų ir spręsti pabėgėlius padėti. Tai labai plati tema ir tikrai gerai, kad mes laiku ruošiame šį uh, pranešimą dėl moterų padėties, nes moterų pabėgėlių padėtis iki šiol nesusilaukė e, pelnyto dėmesio ir pranešimu šią situaciją ištaisysime. Tačiau, žinoma, neįmanoma visko apriepti viename pranešime, ypač dėl to, kad riboto, atsiprašau, e, pranešimo e, apreptis yra ribojama. Ir, pavyzdžiui, po praėjusio savaitgalio sudarytas naujas susitarimas su Turkija. Tačiau pranešime noriu sutelkti dėmesį tai, ką laikau pagrindiniais klausimais moteriams, pabėgėliams ir prieklapšio prašytojams Europoje. Ir rašydama šį pranešimą susisiekiau su įvairių e, dirbančių šioje srityje organizacijų atstovais. Pabandžiau atspindėti ir pačių moterų pabėgėlių balsą šiame dokumente. Jungtinių tautų vyriausiojo e, pabėgėlių įgaliotinio tarnyba teigia, kad moteris ir merginos yra, sudaro pusę visų pasaulio pabėgėlių. Demografinės pabėgėlių įvairovės statistika statistinius duomenys sunku rinkti, tačiau žinome, kad Europos Sąjunga pasiekė daugiau e, vienišų vyrų nei moterų ir vaikų prašančių prieglapščio. Tai reiškia, kad vyrai atvykstantis į Europą iš tikrųjų nėra pabėgėliai ir ne, netur, neturėtų pretenduoti į e, apsaugos statusą. Tačiau skirtumai tarp vyrų ir moterų E, šį, šį skirtumą apsprendžia daugybė kliūčių e, užsitikrinti prieglapsti pagalbą per kelionės metu. Moterims dažnai tenka rūpintis vaikais, pagyvenusios šeimos nariais, daugelis jų nėra priklausomos nei finansiškai, nei šiaip gyvenime, kad galėtų išvykti iš savo gyvenamos šalies. Vis daugiau pabėgančių moterų atsiduria labai pažeidžiamose situacijoje visais kelionės etapais. Tai dažnai yra jaunos, niekieno nelydimos, nieščios moteris arba moteris su vaikais, moteris su negalė. Įdomu yra tai, kad paaiškėjo, kad smurtas lyties pagrindų dažnai apsprendžia, priverčia moteris apsispręsti bėgti iš savo kilmės šalies. Ir dėje smurtas taip pat yra paplitęs reiškinys tarp moterų pabėgėlių. Kontrabandininkų veikla nesaugus tranzito keliai reiškia, kad moteris susiduria su konkrečiomis problemomis, kai moterys, ji, ji, moterims nebelieka kito pasirinkimo, o tik tai pasil, pasirinkti pabėgėlio kelią, tai jo, žinoma, jos tampa E, kontrabandininkų žmonėmis aukomis. Girdėjau tikrai pasibaisėtinų istorijų apie tai, kaip moteris seksualiai išnaudojamos. Tai būna sąlyga už tai, kad jos bus pervežtos, bus nugabentos į paskirties vietą. Moterų pabėgėlių saugumą galima užtikrinti tik tuo atveju, jei uh, atsiras saugios teisėtos migracijos, legalios migracijos į Europą kanalai. Saugumas ir moterų teisų pagarba E, nebūtinai yra vienas kitam prieštaraujantis tikslai. Mūsų, mūsų prieglapšio politikoje per dažnai pamirštama ypatinga moterų prašančių prieglapšio padėtis ir jos dažnai yra jų padėtis dažnai traktuojama per vyriškos patirties prizmę. E, bendra Europos prieglapšio politika apima įstatymus, praktiką, e, sprendimus taikomus skirtingose valstybėse narėse, kurios yra labai įvairios. Taip pat egzistuoja aiš, akivaizdus atotrukis tarp moterų prašančių prieglapšio Europos Sąjungoje. Noriu pakalbėti apie tai, kaip priimamas sprendimas, kam suteikti pabėgėlio statusą. Daugelis es valstybių narių yra patvirtinę, patvirtinę savo gairias, tačiau jos yra nesaistančios e, ir kai, kai kuriais atvejais jos yra šališkos ir nevienodos. Aš argumentuoju už tai, kad parengsime naujo pavyzdžio ES masto gairės. Moti, nusikaltimai padaryti prieš pabėgėlės moteris dažnai padaromi uh, E, nevalstybinių veikėjų, dažnai tai būna vyrai arba jų vyrai arba partneriai. Tarptautinėje teisėje pripažįstama, kad e, persekiojimo situacija atsiranda tada, kai moteris, moterį niekas negali padėti. Todėl turime matyti apie vertikalų jį ir horizontalų jį matmenis, ypač jeigu e, yra paraiškų apie susidarėtę situaciją lyties pagrindu. 12 valstybių narių dar nėra ratifikavusios ir pasirašęs Stambulo konvencijos. Ir kaip jūs tikriausiai žinote, šioje konvencijoje e, reikalaujama, kad valstybės narės e, pabėgėlio statuso suteikimas varstytų atsižvelgiant ir į lyties veiksnį ir atitinkamai taikytų prieglapšio procedūras. Praėjusią savaitę pažymėjome tarptautinę kovos ir smurto prieš moteris, mm, kovos už smurto prieš moteris dieną. Ir moteris rečiau nusiskundžia per, per e, apklausą, per, per prašymo nagrinėjimą. Moteris patyrusios Mm, dramatiškų įvykių, traumų yra nelinkusios atskleisti informacijos apie tai ir aš puikiai jas suprantu. Esu girdėjusi pasakojimų iš nevyriausybinio organizacijų, moterų pabėgėlių, kurios pasakoja apie tai, kad valdžia institucijos jomis netiki. Tai reiškia, kad sprendimus priimančios institucijos ir pareigūnai E, neužrašo visų pasakojimų ir pernelyg e, daug e, svorio suteikia pabėgėlių prieglapšio prašymams. Todėl manau, kad reikia geriau parengti darbuotojus, kurie užsima šiais klausimais. Neseniai iš komisijos sulaukėme pasiūlymų mm, pagal migracijos ir atsako į pabėgėlių krizę darbo tvarkę. Norėčiau aptarti vieną iš tų pasiūlymų. Uh, Tai pasiūlymas sudaryti bendrą saugių kilmės šalių sąrašą. Šis pasiūlytas reglamentas kalba apie svarbius aspektus susijusius su moterų padėtimi, kurios prašo prieglapšio Europos Sąjungoje. Nei viena šalis negali būti laikoma tikrai saugia moteriams ar mergaitėms, kai smurtas lyties pagrindu tampa pasaulinė epidemija. Tai reikia pripažinti naujose nuostatose ir atskirti moterų padėtį, moterų pabėgėlių padėtį ir vyrų pabėgėlių situaciją. Dabar norėčiau pakalbėti apie moterų poreikius prieglapšio teikimo procedūros metu. Tai, tai apima daugybę sudėtingų aspektų. Visų pirma, moteris e, prašančios prieglapšio e, turi gauti teisininko konsultaciją, tačiau dėl patirtų traumų moteris e, nenori atskleisti informacijos apie save ir todėl teisininkams sunku joms patarti. Todėl svarbu gyti jų pasitikėjimą, kad jos papasakotų apie visas patirtas neteisybės. Taigi teisininkų parama taip pat e, e pa, e, parama atsižvelgiant į ypatingą moterų situaciją yra būtina. Kalbame apie e, situaciją, kurioje moteris kenčia vien dėl to, kad yra moteris. Jos neturi e, atstovavimo teisininko paramos, teisininko konsultacijų stygius taip pat sprendžia, kodėl šeimos nesusivienyje. Apie tai e, žinau iš atveju Junktinėje karalystėje. Savo pranešime siūlau įtraukti e, į nuostatus teisę, prašyti, kad teisininkas būtų moteris, taip pat e, teisę į vertėjo žodžių paslaugas. Viena iš pagrindinių sričių, kuriai skiriau dėmesio ir kurią noriu pat, pat, pat, pat, praplėsti per pakeitimus, yra prieimimo sąlygos. E, čia reiktų aptarti daugybę dalykų, tarp jų mokymai, lytis apie lyties veiksnį, taip pat mokymai apie seksualinį smurtą, e, lytinių organų žalojimą, taip pat kontrabandą žmonėmis, atskiros patalpos vyrų, vyrams ir moteriams nakvoti, taip pat e, gimdyvių ir neščiųjų priežiūra, galimybė naudotis reikalingomis teisininko paslaugomis ir vaiko priežiūros galimybės. Manau, kad sulaikimas areštas turėtų būti pasitelkiamas tik tai kaip paskutinio poveikio priemonė ir pažeidžiami asmenys tikrai neturėtų būti suiminėjami. Tai pasakytina apie seksualinio smurto aukas ir neščias moteris. Dažnai pamirštama, kad e, smurtas, kurį patiria moteris pabėgėlės jau patekusios į Europą, jos gali būti partnerio, kitų pabėgėlių malonėje, ar net, kit, ar net darbuotojų, kurie turėtų jums padėti malonėje. Ir mes, ES, tikrai galime tai pakeisti, turėtume nedėlsiant imtis veiksmų. Tai padaryti. Norėčiau galiausiai pakalbėti šiek tiek apie integraciją. Moteris pabėgėlis susiduria su iššūkiais integracijos rytyje ir susiduria su diskriminacija, nes dėl to jos dar labiau e, atsiduria susiduria su atskirties grėsme. Daugelis moterų pabėgėlių gyvena žemiau skurdo ribos, taip pat ir, ir e, gimdyvės. Net ir e, gavę pabėgėlio statusą moteris vis tiek susiduria su sunkumais užsitikrintamas socialinių tarnybų globą. Čia svarbiausias dalykas yra vaiko priežiūra. Todėl valstybės narės turėtų labiau pasinaudoti ES sanglaudos fondais šalia integracijos ir migracijos bei prieglapšio fondo, kad paskatintų moterų integraciją į darbo jėgos rinką. Vaiko priežiūra yra ypač svarbi užtikrinant moterims pabėgėliams galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime. Tai turėtų būti prioritetas. Tuo tarpu dėmesį skiriam susidariusiai kriziniai pabėgėlių situacijai Europoje ir konkrečioms šalims. Tačiau jau dabar turime renkti planus, kad užtikrintume sėkmingą jų integraciją. E, statistiniai duomenys tikrai yra neramintis. Po Paryžiaus išpolių praėjusį mėnesį 300 procentų padaugėjo rasistinių išpolių Londone. Daugelis tų išpolių nukreip, buvo nukreipti prieš moteris. Todėl valstybėms narėms tenka prievolė užtikrinti saugę aplinką e, tiems, kurie pra, ieško tarptautinio prieglapšio ir kovoti su visomis diskriminacijos apraiškomis. Milijonai žmonių šiandien išgyva, išgyvena precedento nežinančią humanitarinę krizę. Mūsų atsakas į pabėgėlių krizė turi apimti priemonės, kad palengvintume jų kančias, užtikrintume žmogaus teisės ir patvirtintume ilgalaikį visą apimantį požiūrį. Humanitarinė krizė šiuo metu iškilusi Europai žinoma kelia didžiulį susirūpinimą. Nelygus neligybė, vyrų moterų neligybė ypač paštrėja ir lyčių santykiai tampa ypač sudėtingi krizių laikotarpiais. Europos Sąjungai atremiant e, migrantų srautų, e, migrantų srautus, nereiktų e, mažinti teikiamos pagalbos standartų. Ši galimybė taip pat Tai yra taip pat galimybė parengti tvaresnę politiką, tvaresius politikos planus, kurie pasiteisintų ir ateityje. Mes turime būti atsparesni, mąstyti strategiškai, suteikti pagalbą moteriams pabėgėliams. Šis klausimas neišnyks. Atsižvelgiant į e, Europos gyventojų senėjimą, mes turime taip pat darbo jėgos e, kaitą, turime pasveikinti pabėgėlius, ypač moteris pabėgėlės, nes jos gali įnešti savo indėlį į mūsų visuomenės. Ir šis pranešimas, kurį rengiu, yra galimybė suformuoti ES požiūrį į prieglapsi ir akcentuoti moterų poreikius labiausiai čia. Ďakujem veľmi pekne a naozaj za Ačiū labai. Taip, tikrai išsamei pristatėte situaciją ir tai tikrai atkreipė dėmesį į problemą, į tai, kad e, toms moterims reikia mūsų pagalbos. Ir nemažiau svarbu užtikrinti, kad net ir mūsų valstybėse narėse nebūtų tos baimės atmosferos atstumimo atmosferos, nes būtent tai kelia daugiausia problemų daugumoje valstybių narių. Na ir dabar norėčiau nedėlsti ir suteikti žodį mūsų ekspertams, atvykusiems iš e, skirtingų institucijų. E, pirmiausia pasisakys Andrėja Vankenan iš e, Junktinių tautų vyriausio bėgėlių reikalų komisaro biuro ir ji kalbės apie tai, kaip reikėtų apsaugoti moteris ir mergaitės dabartinėje pabėgėlių krizėje. Žodis Jums prašau. Thank you, Madam Chair. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad e, suteikėte galimybę UNHCR atstovams atvykti į šį posėdį ir pristatyti mūsų nuomonę e, dėl moterų ir mergaičių apsaugos dabartinėje krizėje. Mes susipažinome su ponios Hannibal uh, e, E, pranešimu ir tikrai labai įdomus dokumentas, ten daug dėmesio skiriama egzistuojančiams spragoms, taip pat pateikiama rekomendacijų, kaip būtų galima spręsti su tuo susijusias problemas. 2015 metais daugiau nei 880 tūkstančių žmonių atvyko Europos Sąjungą ir jie atplaukė jūrą. Daugiausia jų E, daug jų atvyko į Italiją, 141 tūkstantis, į Graikiją 730 tūkstančių tų pabėgėlių. 34 procentai pabėgėlių yra moteris ir vaikai. Na ir e, jie susiduria su įvairiausia rizika ir grėsme, palikdami savo gimtuosius kraštus. Tačiau ir pati kelionė yra pavojinga, tos kelionės metu e, iškyla įvairiausio pobūdžio rizikos Na ir yra įvairiausi keliai, kuriuos naudoja pabėgėliai ir migrantai bandydami patekti į Europos Sąjungą, tačiau dabar, e, kai didėja sienų apsaugos kontrolės mastas ir ypač tarp Graikijos ir Makedonijos Respublikos, taip pat tarp Slovenijos ir Kroatijos. Spėjame, kad tie maršrutai, tos kryptis gali ir pasikeisti. Na ir kol kas e, tie asmenys, kurie nėra e, iš Sirijos, Afganistano ar Irako, e, dažniausiai tiesiog e, sustoja ties sieną ir daugiausia problemų dabar yra ties, ties Graikijos ir Makedonijos siena. Dauguma tų pabėgėlių, kaip jau minėjau, yra moteris ir vaikai. Ir tai tikrai yra sunkios sąlygos, jie turi diena iš dienos likti vietose, kurios nėra pritaikytos e, nuolatiniam gyvenimui. Ir žinau, kad e, Graikijos vyriausybė, pavyzdžiui, suteikė e, tam tikros pagalbos, e, tačiau ne visi asmenys tą pagalbą pasinaudoja, jie tiesiog tarsi išgaruoja iš to pasienio ir panašu, kad įtampa dar labiau auga, ypač tarp tų asmenų, kurie lieka pasienio zonose įstrigę. Na ir norėčiau dabar trumpai pademonstruoti statistinius duomenis. Matote, kad E, Graikijoje daugiausia atvykusių asmenų buvo spalio mėnesį ir šiuo pastaruoju metu asmenų atvyksta mažiau greičiausiai dėl to, kad vyko ES ir Turkijos viršūnių susitikimas, bei buvo priimti tam tikri sprendimai. Gali būti ir kitų faktorių, tačiau dar juos analizuojame. Kokios yra pagrindinės tautybės tų asmenų visų pirma e, gyventojai iš Sirijos, tada Afganistano, Pakistano ir Irako? Jeigu pažvelgtume į Italijos situaciją, čia tautybės yra šiek tiek kitokios. Daugiausia iš Eritrėjos, e, Nigerijos, e, Sudano ir Somalio yra atvykstančių pabėgėlių. Na ir norėčiau priminti, kad, e, na, moteris pačią savaime be abejo nėra labai pažeidžiamos būtybės, tačiau tos moteris, kurios yra priverstos bėgti ir kurios nėra lydimos artimų asmenų, šeimos narių, yra daug pažeidžiamesnės. E, ir jos susiduria su išnaudojimo, e, taip pat seksualinės prievartos rizika. E, tokia rizika kyla ir pabėgėlių prieimimų centruose, pažiūrėjau, tranzitinėse šalise ar prieimimo šalise. Moteris taip pat yra pažeidžiamos ir E, pavyzdžiui, autobusų stotise, kur renkasi pabėgėliai ir migrantai, taip pat tose pakelėse, kuriomis jie keliauja, ar pasienio teritorijose, kuriuose užstringa pabėgėliai. Tai, kaip jau minėjau, yra e, sąlygos, kurios tikrai nėra tinkamos ilgesniam apgyvendinimui. UNHCR e, vykdo savo veiklą visose paveiktose šalyse ir girdėjome įvairiausių ataskaitų apie tai, kad moteris ir vaikai, net įskaitant berniukus, e, turi sumokėti net, net, ne, nelegaliems žmonių gabentojams ir turi atsiskaityti lytinėmis paslaugomis, e, tada, kai jie neturi, pavyzdžiui, pakankamai lėšų pratesti savo kelionę į paskirties šalį. Būtent dėl tos priežasties UNHCR, e, taip pat moterų teisų komitetas ir UNFPA e, suorganizavo misiją, e, bendrą misiją ir vyko į keletą ES valstybių narių, taip pat Vakarų Balkanų šalis. E, Pane Railį trumpai pristatys e, tos misijos rezultatus ir padarys tai netrukus. Dar vienas svarbus dalykas, kurį pastebėjome ir kuris yra susijęs su šia krize, yra E, nepilnametės nuotakos ne tik pabėgėlių stovyklose e, kaimininėse Sirijos šalise, tačiau ir paskirtie šalise Europos Sąjungoje. Yra įvairiausių įrodymų, e, kad tokios mergaitės yra išsiunčiamos tėvų, namiškių ir yra tikimasi, kad tai padės apsaugoti jas nuo uh, lytinės prievartos, pažiūrėjau, pabėgėlių stovyklose ir tada e, Europoje jas pasitinka artimieji, giminaičiai ir jos yra priverstos ištikėti už e, e, parinkto, parinkto jaunuolio ir tai kelias nerima, nes tos mergaitės dažniausiai yra per daug jaunos ir jų amžius netitinka vienoje ar kitoje ES valstybėje narėje taikomų reikalavimo. Tad labai svarbu įvertinti situaciją ir pažiūrėti, ar tikrai užtikrinami geriausi e, vaiko interesai ir jeigu reikia atskirti, reikia tokią nepilnametę mergaitę nuo jos sutoktinio. Na ir tikrai problemų kyla ir atvykimo taškose, ir išvykimo taškose, ir pačioje kelionėje ir mūsų agentūra dirba 24 valandas per parą siekdama užtikrinti, kad šeimos nebūtų išskirtos ir kad jos taip pat būtų, um, kad jiems būtų sudaryta galimybė vėl susitikti ir šeimos nariai galėtų surasti vienas kitą, jeigu dėja jį išsiskiria kelionėje. Na ir mūsų agentūra turi daug patirties pabėgėlių krizėse, tačiau šį kartą naujas dalykas yra tai, kad pažeidžiami asmenys nesutinka būti identifikuoti, jie nesutinka atskleisti savo tapatybės. Tai gali būti ir vienišos moteris, mergaitės, nelidimi nepilnamečiai, kurie keliauja savarankiškai arba yra gabenami neteisėtų žmonių gabentojų, tačiau e, jie tikrai susiduria su labai didžiule e, išnaudojimo rizika ir dėja jie neieško pagalbos, jie neieško apsaugos. Jie atsisako tą pagalbą priimti ir ta, ta tendencija yra įtin paplitusi, jie stebi visos agentūros vykdančios veiklą šios pabėgėlių krizės akivaizdoje. Dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra minima ir ponios Honibolo ataskaitoje, tai yra prieimimo standartai. Na ir kalbant apie bendrą Europos prieglapščio sistemą, labai svarbu laikytis ten numatytų standartų. Dauguma prieimimo centrų dėje yra perkrauti ne tik e, tose pasienio šalise, tačiau ir e, paskirtie šalise. Ir dažnai nutinka taip, kad moteris ar šeimos, mergaitės nėra e, gyvenamosiose patalpose atskirtos nuo vyrų. Ir 19 straipsnis, 9 dalis E, prieglapščio direktyvoje mini, kad valstybės narės susidūrusios su e, sudėtinga situacija gali užtikrinti tik bazinius prieglapščio prašytojų poreikius. Tačiau kas tai yra? Ar tai yra tik maistas, vanduo, rūbai ir e, bazinė medicinė pagalba? Ar mes čia kalbame apie tinkamą būstą, apie atskiras gyvenamasias patalpas moterims ir vyrams? Toks klausimas iškyla, kas yra tos bazinės minimalios sąlygos. Dabar perkelimas. Tarybos sprendime yra kalbama apie tai, kad prioritetas turėtų būti teikiamas pažydžiamiems asmenims, tačiau kyla klausimas, kaip reikėtų tai padaryti praktikoje, nes yra daug asmenų, kaip jau minėjau, kurie nesutinka atskleisti savo tapatybės ar pripažinti, kad atsidūrė pažeidžiamoje situacijoje. Tačiau labai svarbu sukurti tą pasitikėjimą, užtikrinti, kad asmenys pabėgėliai kreiptųsi į e, pabėgėlių centrus, į pagalbos centrus. Ir dėja kol kas problemų kyla dėl to, kad darbas vyksta per daug lietai, taip pat e, trūksta išteklių, žmogiškųjų išteklių. Dar viena svarbi sąlyga, kalbant apie tos prieimimo centrus, tai yra e, būtinybė užtikrinti tinkamas prieimimo sąlygas ir kad būtų atsižvelgta taip pat į, į lyčių aspektus, tačiau dėja to dar nėra šimtų procentų pasiekta. Na ir kol kas e, nuo lapžio 23-osios 3216 e, asmenų buvo perkelta iš 160 tūkstančių, kuriuos reikia perkelti. E, nuo lapžio 23-osios 123 asmenys buvo perkelti iš Italijos, 30 iš Graikijos, Ir tai yra iš viso tik 159 asmenės. Kitas svarbus klausimas yra kvotos, kurios yra numatytos valstybėms narėms, kai kurios, jos, kai kurios jų yra gana a, a, apribotos. Na ir čia be abejo kyla problemų, kalbant apie greitą perkelimą. Taip pat kyla abejonių, ar moteris, a, e, kurios patyrė prievartą, bus e, perkeltos, ar jos bus laikomos pažeidžiamais asmenimis ir bus joms suteiktas prioritetas perkelimo sistemoje. Na ir e, taip pat kalbant apie tas e, atrinkimo sistemas pagrystas e, tautybę. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į būtinybę apsaugoti moteris ir mergaitės, kuriuose yra didžiulė, e, kurios susiduria su didesnė grėsme patirti išnaudojimą. Problemų kyla ir dėl to, kad yra daug asmenų, kurie nenori bendradarbiauti. Ką daryti tokiu atveju? Ar apriboti jų e, judėjimą, ar juos reikėtų sulaikyti? Arba, pavyzdžiui, jeigu asmenys turi būti perkelti ar ieško tarptautinės apsaugos, kaip elgtis tokiu atveju? Dabar rekomendacijos, trumpai jas pristatysiu. Manau, kad moteris turi turėti galimybę e, e, patekti į e, prieimimo centrus ir joms turi būti teikiamas prioritetas, kalbant apie tapatybės nustatymą, joms taip pat reikia užtikrinti tinkamas prieimimo sąlygas ir tose prieimimo centruose ir antro, antrajame prieimimo etape. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į, į moterų mergaičių amžių. E, Taip pat valstybėms norėms reikėtų priminti, kad e, sulaikimas turėtų būti naudojama kaip paskutinė priemonė, apie tai kalbėjo ir ponė Honibal savo ataskaitoje, tai atitinka ir Junktinių tautų vyriausio pabėgėlio reikalų e, komisaro rekomendacijas apie tai, kad moteris, kurios yra, pavyzdžiui, ką tik pagimdžiusios, besilaukiančios ir yra kitose pažydžiamose grupėse neturėtų būti sulaikytos. Taip pat reikia užtikrinti, kad kad būtų apsaugotos moteris ir būtų steigta reikalinga pagalba moteriams, kurios nukentėjo nuo e, lytinio organų žalojimo. Dabar e, žmo, prekyba žmonėmis aukos taip pat reikia sugebėti nustatyti jų tapatybės, jas identifikuoti ir apsaugoti ir taip pat Norėčiau baigti savo pasisakymą e, paremdama ponios Honibal ataskaitą ir pridėti tam, kad reikia daugiau legalių kelių patekti į Europos Sąjungą. E, tai galėtų būti perkelimai, e, humanitariniai gabenimai, humanitarinės vizos ir kiti būdai. Taip pat reikėtų padidinti perkelimo kvotas. Man atrodo, kad labai svarbu suvokti valstybėms narėms, kad jeigu bus tokios specialios reguliuojamos sistemos, bus daug paprasčiau suvaldyti šią nekontroliuojamą padėtį. Ir e, tikimės, kad Europos komisija parengs pranešimą e, skirtą specialioms su litimi e, susietoms gairiams ir ten bus kalbama apie tai, kaip reikėtų su moterimis ir mergaitėmis elgtis prieimimo centruose, kokios sąlygos turėtų būti jiems sudarytos ir taip toliau. Ačiū. Thank you very much. And before I give the floor to... Labai ačiū. Prieš suteikdama žodį poniai Reiliai. Norėčiau pasveikinti dvi lankytojų grupės. Viena grupė iš Italijos, kita grupė iš Švedijos. Sveiki atvykę į mūsų komitetą surinktus klausimus. O dabar ponė Reiliai iš pabėgėlių komisijos Ženevoje ir įkalbės apie moterų pabėgėlių situaciją. Labadiena, aš esu Rachel Riley ir aš esu moterų pabėgėlių komisijos atstovė Ženevoje. Mes esame žmogaus teisų gynimo organizacija, e, ginanti vaikus, moteris, jaunimą, kurie nukentėjo nuo migracijos ir perkelimo. Mes e, analizuojame situaciją, skelbiame rezultatus ir skatiname pokyčius. Mes dirbame įvairiose srityse, tarp jų ir e, kovoje su seksualiniu smurtu, e, taip, sveikatos ir gerovės srityje, merginų ir paauglių merginų gerovės srityje ir kitose svarbiose srityse. Mūsų būsinė yra Ženevoje ir tačiau dirbame visoje Europoje ir visai neseniai e, dalyvavome vertinimo misijoje, kurią vykdėme kartu su e, Junktinių tautų vyriausioje pabėgėlių reikalų komisija. Ir e, mes teikiame rekomendacijas, kaip geriau apsaugoti migrantės moteris ir merginas. Mes lankėmės Graikijoje, Atenose, nagrinėjome kokią situaciją tenai, nuvykome į Kijos ir Samos vietovės, taip pat nuvykome į buvusią Jugoslavijos Repulgą, Respubliką Makedoniją ir ten lankėmės Skopjeje, o taip pat vietovėse ties Graikijos Makedonijos sieną ir Makedonijos Serbijos sieną. Na, kaip mano kolegė iš Junktinių tautų vyriausio pabėgėlių reikalų komisijos biuro jau minėjo, situacija labai aštri, ji dar labiau paštrėjo dabar. Ir kadangi pabėgėliai gali greitai keliauti iš vienos šalies į kitą, krizė tampa dar sudėtingesnė, todėl reikalingas koordinuotas atsakas į tą krizę migrantai bijo, kad sienos užsidarys, todėl stengiasi kuo skubiau patekti į ES. Be to ateina ir žyma. Na, kad pasak... suprastumėte, kaip skubu jiems patekti į ES, galiu pateikti pavyzdį. Viena moteris buvo e, neš čia devintą mėnesį ir vis tiek buvo išvykusi iš savo šalies, Graikijoje prasidėjo gimdymas ir po, iškart po gimdymo jį pasėmė kūdikį ir toliau tęsė kelionę. Kadangi sienos užsidaro, sudėtinga užtikrinti, kad visi pabėgėliai, o ypač nesirų tautybės asmenys, kurie yra įstrigę kamščiuose pasienyje, gali pasinaudoti humanitarinę pagalbą. Taigi, prielaida, nuo kurios pradedame, yra ta, kad tarp agen... nuolatinis e, tarp agentūrinis komitetas teikia gairias e, skirtas e, humanitarnės krizės sušvelninimui ir gairėse sakoma, kad e, humanitariniai darbuotojai turi atsižvelgti į tai, jog su lytimi susijęs smurtas yra nuolatinis reiškinys ir nesvarbu, ar yra duomenų, ar yra įrodymų, kad toks smurtas buvo, E, reikia su šiuo reiškiniu kovoti ir atsižvelgti į moterų parodymus. Taigi turime pradėti nuo šios labai svarbios prielaidos. Kokiegi buvo mūsų septynių dienų misijos rezultatai? Mes pamatėme, kad moterys ir merginos susiduria su didžiulė rizika Europoje, jos nėra pakankamai apsaugotos ir netgi humanitarinių organizacijų teikiama apsauga nėra pakankama. Mes susidurėme su įvairiausių rūšių smurtu, su tipiniu smurtu. Tai yra pereinamasis seksas, smurtas namuose, prievartavimas, seksualinis prikaibavimas, fiziniai užpolimai, prekyba moteriamis. Ir šis smurtas nukreiptas į pažeidžiamiausias asmenų grupės vienišas moteris, kurios keliauja pačios, e, neščias moteris, e, vaik, moteris su vaikais, vaikus, e, kurių niekas nelydi, į jaunas moteris nukreiptas smurtas, negi jos, jie jos turi vaikų. Ir mūsų komandai nuolat sakė, kad nėra seksualinės prievartos atveju, seksualinio smurto atveju. Tačiau mūsų darbuotojai e, išgirdę tokias žinias galėjo įsitikinti, kad tai neteis, netiesa, jie susitikdavo. Mhm susitiko su moterimi iš Afrikos šalies ir ji du kartus turėjo patirti smurtą dėl to, kad galėtų patekti į Europą. Ji negavo teikia, tinkamos apsaugos, negalėjo būti užregistruota ir negavo apskritai jokios paramos. Taigi mūsų rezultatai rodo, kad nepaisant informacijos apie sunkius kūno sužalojimus trūkumų, Ir nepaisant apie nepaisant to, kad nebuvo informacijos apie moterų patiriamą smurtą, vis tiek uh, šis reiškinys e, buvo labai paplitęs ir e, labai dažnai lytinio smurto ir lytinės prievartos atveju būdavo pačiuose pabėgėlių centruose, kur e, nebuvo atskirų toletų ir dušų vyrams ir moteriams. Ir moteris pačios sakė, kad jaučiasi nesaugiai eidamos į dušą ar naudodamasis toletu. Taigi bent jau reikia užtikrinti, kad e, vyrai ir moteris miegotų, atskirai turėtų atskirus toletus, atskirus dušus. Reikia užtikrinti mažiausius minimalius standartus. Ir nepaisant to, kad nebuvo prevencijos programų, nebuvo netgi ir atsako programų, nebuvo kovos su lytiniu smurtu ir lytinė prievarta programų. Ir tai yra labai neramintinanti situacija ir visi e, žmogaus teisų aktyvistai dėl to yra labai susirūpinę. Dar ir dėl to, jog teigiama, kad lytinė prievarta ir lytinis smurtas kaip reiškinys neegzistuoja, nes apie tokius atvejus beveik nepranešama. Tačiau nėra taip, kad reiškinio nėra tik dėl to, jog apie jį nepranešama. Taigi šis reiškinys nebuvo pripažintas, nebuvo informacijos apie tai, kur ieškoti pagalbos ir nebuvo galimybės sukurti pagalbos paslaugas. Mūsų komanda apklausė moterį, kuri keliavo su savo dukra ir jos vyras atėmė iš jos visus dokumentus, telefonus, su jie blogai elgėsi, ji buvo šokiruota, pasimetusi ir negalėjo paprašyti pagalbos ar ieškoti paramos. Taigi mūsų rekomendacijos būtų tokios. Tam, kad geriau apsaugotume moteris ir merginas, reikia geriau koordinuoti savo veiksmus ir ne tik tarp nacionalinių institucijų šalių viduje, bet taip pat ir tarp skirtingų valstybių narių. Reikia geriau integ... koordinuoti e, nevyriausybinio organizacijų veiklą. Ir e, dažnai pabėgėlių krizės sprendžiama atskirai, kiekviena šalis atskirai tvarkosi su šiuo reiškiniu. Tačiau reikia dalintis informaciją, reikia koordinuoti savo veiksmus. Labai dažnai, pavyzdžiui, moteris yra išprievartaujama Graikijoje ir, sakykime, informacija apie tą įvykį turi nukeliauti ir į kitą šalį, į kurią keliauja pati moteris. Taigi reikia geriau bendradarbiauti skirtingoms šalims, reikia geriau bendradarbiauti su skirtingų šalių pareigūnams. Be to reikia e, gerai išmokytų darbuotojų, kurie galėtų reaguoti į įvykius vietoje. Reikia geriau koordinuoti veiksmus su pilietinės visuomenės grupėmis, moterų teisų grupėmis. Taip pat reikia moterų vertėjų, kurios e, galėtų padėti darbuotojams susišnekėti su pabėgėliais. Taigi būtina e, įdarbinti apmokytą personalą, kad galėtume geriau tvarkyti su krize. Bet to reikia užtikrinti, kad teikiamos tinkamos paslaugos moteriams. Ir tai reiškia, na, dėl šios krizės pobūdžio ir dėl to, kad žmonės labai greitai juda, su lytiniu smurtu ir prievarta kovojantis darbuotojai turi taip pat gebėti greitai pateikti atsaką reikia saugių, saugos prieglapščio moterims e, pabėgėlių centruose, taip pat reikia paramos centrų ir atvykimo ir išvykimo vietovėse ir žmonės e, ga, turi turėti galimybę pasinaudoti bet kokią pagalbą ir paramą, ypač tokiais atvejais, kai nėra laiko vykti į ligoninę. Taigi tai tik keletas būdų, kad galėtume geriau reaguoti į krizį. Ir nesugebėjimas spręsti lytinio smurto ir prievartos problemos yra mūsų silpnumo išraiška. Ir jeigu mes e, negalime padėti smurtą ir prievartą patiriančiams moteriams, tai mes, reiškia, negalime tvarkyti su humanitarnė krize gerai ir atsakingai. Taigi mes dėkojame už šią ataskaitą, dėkojame už rezoliuciją ir bandysime spręsti problemą, kaip pateikti geresnį atsaką smurtui ir lytiniai prievartai. Tikimės, kad mūsų pasiūlymai bus įtraukti į rezoliuciją. Be to, ataskaita iš šios vertinimo misijos, kurioje dalyvavome, bus pateikta per keletą artimiausių dienų. Thank you very much. Uh, the next speaker. Ačiū. Toliau kalbės ponė Debora Singer iš Asylum Aid organizacijos veikiančios Londone. very much for inviting me. Ačiū už kvietimą dalyvauti renginyje ir esą labai tvardu kalbėti šiandienos klausime. Mus visada drąsino tai, kad moterų teisų komitetas parlamente rodo tokį susidomėjimą moterimis pabėgėlėmis ir jau daugelį dešimtmečių mes norime pasidžiaugti ponios Hannibal rengiamų pranešimų, kurį šiandien svarstote. Noriu visų pirma apžvelgti šio pranešimo konkretų aspektą - prieglopsčio suteikimo procedūrą. Moteris pasiekusios Europą atsiranda šalyje, kurioje nori gauti prieglopstį ir tuomet e, prasideda prieglopščio procedūra. Pranešime kalbama apie įvairiausius procesus ir priemonės, kurios padėtų moteris. moterims. Norėčiau aptarti tuos penkis procesus ir paaiškinti, kuo kiekvienas jų, kokia logika kiekvienas jų pagristas ir kuo tai būtų naudinga moteriams prašančioms prieglapščio Europoje. Pirmasis jau, pirmo, pirmoji jau minėta teisė prašyti moters darbuotojos, kuri bendrautų ir e, e, vertėjo žodžiu. Kaip suprantate, pasakojant apie lytinį smurtą, lytinių organių žalojimą, e, e išprievartavimus lengviau pasakoti moteriai, o ne vyrui. E, komitetas yra parengęs leidinį apie E, prieglapščio suteikimą atsižvelgiant į lyties veiksnį. E, rengiant šį pranešimą prisidėjo 20 Europos NVO, taip pat ir mūsų NVO, buvo parengta lyginamoji analizė, ištirtos penkias valstybės ir prieėmė išvados, kad dauguma tų šalių uh, skiria moterį, kuri atlieka apklausą, tačiau ne visada suteikiama galimybė naudotis vertėjo žodžių paslaugomis, todėl nėra informacijos ir dažnai nėra informacijos apie tai, kad moteris pabėgėlės gali prašyti, jog moteris su jomis kalbėtųsi. Dar vienas etapas. E, vaiko priežiūros paslauga per e, interviu ir per registraciją. Čia Belgijoje e, Belgų valdžia užtikrina vaiko, priež, vaiko globą, kuomet e, atliekamas, atliekamas visas procesas, todėl moteris neprivalo traumuoti savo vaikų ir pasakoti jiems girdint apie visokius, e, apie visokias patirtas traumas. Tačiau kai kitose Europos šalyse tai gana retas dalykas, kad vaiko priežiūros paslauga suteikiama. Trečias aspektas - mokymai mokymai skirti vertėjams žodžiu bei darbuotojams, e, kurie e, atlieka, kurie praveda pokalbį. Toliau e, pat konsultacijų teikimas moterims, kurios susidūrė su smurtu lyties pagrindu ir informacija. Jungtinėje karalystėje vykdome informacijos kampaniją ir bandome uh, sutelkti visas priemonės į vieną vietą. Su mumis dirba e, daug žmonių ir jie dalyvauja šioje kampanijoje. Ir mes pristatome visas tas, visus procesus, kuriuos minėjau. Aš paminėjau šias procedūras ne šiaip savo. Paminėjau jas dėl to, kad tos procedūros minimos trijose tar, skirtingose tarptautinėse protokoluose. Visų pirma, protokole dėl e, seksualinio smurto konfliktų metu tyrimo ir dokumentų rinkimo. E, e, ta, e, kampaniją pradėjo William Higg ir Angelina Jolie Londone. Tačiau keista tai, kad priemonės numatytos šiame protokole gali būti suteikta skirtos moterims, kurios tampa prievartavimo aukomis Kongė. Tačiau e, jeigu tokia moteris pasiekia Europą ir prašo prieklapščio Europoje, ji neturi tokios teisės į tokią galimybę. Antras dokumentas ES e, aukų apsaugos direktyva, kuri neseniai įsigaliojo. Ir nors ji skirta moterims, kurios tapo smurt smurto arba seks, lytinio smurto aukomis. Jo, tokia apsauga turėtų galioti ir moteriams, kurios tapo smurto aukomis už jas ribų, kai jos atvyksta į ES ir ieško prieklapščio. Ir trečias dokumentas, jungtinių tautų dokumentas, e, jungtinių tautų e, dokumentas dėl e, pabėgėlių klausimų ir moterų klausimų. Visos minėtos priemonės yra jūsų pranešime, pranešime, kurį parengė ponė Hannibal penktajame jau puslapyje. Ir šiose protokolose. Šie protokolai e, turi juridinį pagrindą, tačiau jų pasigendame Europos prieglapšio teikimo sistemoje. Kodėl minime šias procedūras, kodėl tos priemonės yra svarbios? E, Visą tai susijęs su jūsų parengtu dokumentu, kuris konstatuoja, kad pasitikėjimas e, išgirstų istorijų įtikinamumas yra pagrindinė priežastis, kodėl moterų prieglašio prašytojų prašymai atmetami. Moterimis tiesiog netikima. Ir tas e, įtikinamumo aspektas minimas ir jūsų dokumentuose. Tai svarbus dalykas e, ir apie tai kalbame apie rinktinių tautų pabėgėlių įgaliotinio biuro parengtose dokumentuose, kur akcentuojama, kad svarbu įvertinti išgirstos istorijos e, įtikinamumą. Asylum Aid organizacija išsiaiškinama, kad moteriams nesuteikiama pagalba, ypač tais atvejais, kai jomis netikima, netikima tuo, ką jos pasakoja ir atsisakoma, o imigracijos klausimai sprendimą priimantis teisėjas priima kitokį sprendimą, nes teisėjas patiki. Ir taip pat tikėtina, kad jeigu esi moteris, daugiau šansų, kad tavo prašymas bus atmestas, nei jei esi vyras. Ko, kokia logika tai pagrista, kuo, kuo paaiškinti tokį netitikimą? Mūsų parengta analizė ir aš parašiau knygą pavadinimu Lytis ir pabėgėlių teisė. Ir e, Europos mokymų vadovėlyje taip pat yra skyrius skirtas tų istorijų įtikinamumui. Ir žinau, kad ponė, ir, ir, ir video medžiaga šio klausimo, žinau, kad ponė Hanibol ją platins. Taigi mūsų parengtos analizės išvados yra štai kokios. Yra trys tarpusavė susiję veiksniai, e, dėl kurių sunku patikėti moterų patikimomis, pasakomomis istorijomis. Visų pirma, įrodymai, paprasti įrodymai pernelyg griežtai e, reikalaujama įrodyti, pagrysti, kad moteris, reikalaujama, kad moteris pagrystų savo pasakojimus, įrodytų, kad tai buvo. Moterims sunkiau pateikti do, dokumentinius įrodymus, kad pagrystų savo prieglapšio prašymą. Vyras E, aktyvistas turės kokią nors narystės kortelę arba nuotrauką, kur parodys, kad jis yra kažkokioje demonstracijoje. Tačiau moteris dalyvauja kitaip, jos galbūt teikia maistą ir prieglapsti vyrams ir jie neturi tų įrodymų, e, nenuginčiamų įrodymų, kad jos dalyvavo kokio nors veikloje. Moteris tapusios persekiojimo lyties pagrindo aukomis taip pat e, negali pateikti įrodymų, ypač jeigu jos yra e, būtinio smurto aukomis, jos gali tik tai žodžiu papasakoti apie tai. Ir, kad, ir kadangi viskas dar susijęs su trauma, kadangi tai veikia žmogaus atminti, tai susijęs su, gėda, su gėda ir joms sunkiau papasakoti viską. Todėl jų pasakojimai dažnai būna nenuseklus, juose yra e, spragų ir kai visi tries, trys veiksniai veikia vienu metu, moterims būna sunku įtikinti klausytoją, kad jų pasakojimas yra tikras. Kitos priemonės, kurias aš minėjau, ypač jeigu e, pasitelktume visas mano minėtas priemonės, e, tai užtikrintume, kad moterų pateikiamos istorijos būtų kruopščiai ir tinkamai įvertintos. Ir jūsų rengiamuose pranešimuose apie tai reikėtų kalbėti. Taip pat apie tai reiktų užsiminti ir parlamento rezoliucijoje. Tos procedūros padėtų moterims įveikti problemą, kuomet jos negali pateikti įrodymų e, ir, užtikrin, ir, ir jos galėtų pateikti nuoseklę ir įtikinamą istoriją. Tos priemonės leistų geriau suderinti standartus Europoje, kurie, kaip žinome, dabar yra labai nevienodi tai būtų priemonės, kurias būtų galima įtraukti į ES masto e, gairias, kurias rekomenduoja ponė Hannibal ir kiti. Ir svarbiausia, kad moterų e, pasakojami faktai būtų e, tinkamai vertinti per pirmąjį e, pokalbį reikia tiksliai įvertinti tai, ką pasakoja moteris pabėgėlė atvykusi Europoje apie žmogaus teisų pažeidinėjimus jos šalyje. Ačiū. Um, Aš dabar perimu pirmininkavimą ir norėčiau pristatyti mūsų ketvirtąją viešinę, Tad norėčiau pristatyti mūsų ketvirtąją viešinę, Kristina Merkersiečio. Ji yra Jarla Trapan pirmininkė. Ši organizacija įsikūrusi Malmėje, Švedijoje ir įkalbės apie um, integravimo darbą, panaudojant socialinės įmonės. Okay. Thank you very much for invite, the invitation. Ačiū labai, ačiū už kvietimą ir ypač džiaugiuosi turėdama galimybę dalyvauti šiame klausime, nes socialinių įmonių projektas prasidėjo būtent nuo finansavimo gauto iš Europos socialinio fondo. Džava Trapan yra e, specialistiga, kuri padeda e, integruoti moteris tam panaudojant socialinės įmonės. Tai yra moterų kooperatyvas ir jis yra valdomas nepelno siekiančios organizacijos ir pagrindiniai du elementai yra dalyvavimas ir įgalinimas. Labai svarbu užtikrinti, kad asmenys gautų reikalingą socialinę pagalbą ir tai yra daug svarbiau negu pelno siekimas. Džela Trapan sutaupė apie 8 milijonus švedijos kronų nuo savo veik, veiklos pradžios, turiuomenėje tiek ir sutaupytas regioninės savivaldybių ar nacionalinės lėšas. Ir tai nutiko vos per ketverius metus. Rosengardo mieste e, norime užtikrinti, kad moteris klėstėtų, jaustųsi gerai ir užsidirbtų savo lėšų. Tad reikia kurti naujas darbo vietas, kurios būtų orientuotos ne vien tik į pelno gavimą, tačiau sudarytų galimybės dalyvauti, įsitraukti, dalyvauti bendruomenės veikloje ir būtų demokratiškos. Džela Trapans e, tikslinė grupė tai yra e, moteris, Rozengardo miesto gyventojos e, ir tame rajone gyvena daug imigrantų, ten yra aukštas nedarbo lygis ir e, Mūsų tikslinė grupė yra moteris, kurioms trūksta profesinės patirties ir išsilavinimo, jos yra tiek ir švedės, tiek e, ir imigrantės ir taip pat e, joms trūksta švedų kalbos žinių, jos nedalyvauja darbo rinkoje, daug metų gyveno Švedijoje ir nuolat e, išeina ir nuolatos gauna mm, specialias mm, atostogas dėl lygos. Labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą ir švietimo sistemas. Ir dalyvavimas demokratiniuose procesuose bei bendradarbiavimas yra įtin svarbus. Taip pat reikia e, įtraukti suinteresuotas šalis, e, organizuoti švedų kalbos kursus, taip pat įvairius mokymus, Na ir kokie yra pozityvūs mūsų veiklos rezultatai. Na ir, pavyzdžiui, prabėgus vieneriems metams galime jau įvertinti situaciją. Pas mus ateina savimi nepasikinti moteris, o dabar ji gali jaustis išdidi ir savimi pasitikėti, nes turi profesiją. Be to, e, galbūt iki tol ji buvo priklausoma nuo pašalpų gaunamų Švedijoje, o dabar ji gali uždirbti realų atlyginimą, Prieš tai jos dažnai sirgdavo, išeidavo ilgų lygos atostogų, o dabar tai nutinka vos retkarčiais. Jeigu anksčiau jis priklausydavo nuo vaistų, e, daug jų vartodavo, E, prabėgus vieneriems metams mūsų organizacijoje e, daug labiau sumažėja priklausomybė nuo vaistų, taip pat dauguma jų e, turėjo nedaug pažįstamų, draugų, socialinių kontaktų ir ta situacija taip pat pasikeičia. Tad vat, nuo tokios silpnos situacijos, silpnos veikatos pereinama prie labai teigiamų pokyčių. Na ir tokią naudą duoda tos socialinės įmonės. Kokie kiti teigiami rezultatai. Moteris, kurios anksčiau buvo e, nepastebimos, e, tiesiog anonimės, jos labiau tampa pastebimos viešajame gyvenime. Moteris e, gali pradėti balsuoti rinkimuose, nes jos mano, kad jos yra to vertos, nors ir anksčiau tokią teisę jos turėjo, jos ją nepasinaudojo. Dar vienas svarbus dalykas E, anksčiau namuose jos e, užimdavo tokią labai menką padėtį, o dabar jos tampa tikrų pavyzdžių savo vaikams. E, anksčiau jos buvo vienišos, dabar jos įsitraukė į bendruomenės darbą, anksčiau buvo bejėgės, o dabar jos dalyvauja sprendimų prieimime ir daro realią įtaką, nes jos daro įtaką visam tam kooperatyvui, mes visos kartu priimame sprendimus. Na ir iš pradžių jos gyveno tame ribotame Rosengart rajone, o dabar e, jos e, e, gali keliauti po visą miestą ar netgi išvykti į užsienį be savo vyrų ar vaikų. Na ir jeigu anksčiau jos vertė, jautėsi bevertės, pagaliau joms yra suteikiama galimybė pasijusti naudingoms ir galinčiams kažką pakeisti. Jela Trapant e, e, komercinė veikla apima štai tokias rytis. Mes turime kavinę, teikiamą maitinimo paslaugas, gaminame pietus, verdame ogienės, taip pat turime valymo ir konferencijų organizavimo paslaugas. Taip pat turime ir specialią studiją, taip pat organizuojame tyriamuosius vizitus, e, švietimo veiklą organizuojame specialius turus. Taip pat esame parašę dvi knygas. Viena pavadinta Kelias į Jalą, tai yra knyga apie pačias tas moteris, su kuriamis dirbame, tai yra jų balsas, jų pasisakymai apie tai, kaip jos atsidūrė mūsų organizacijoje. O kita knyga pavadinta Jala Trapan, mes tai padarėme. Tai yra tam tikras vadovas ir e, jis yra naudingas e, visiems. Na ir mūsų darbo struktūra yra štai tokia. Yra tie tos skirtingos šakos, kaip jau minėjau. Taip, ir kai pradėjome savo veiklą prieš penkerius metus, e, buvo aštuoni darbuotojai. Ir dabar jau turime 29 darbuotojus ir dauguma jų uždirba nuo 75-100 procentų atlyginimo dydžio. Kiekvienoje um, srityje taip pat yra ir uh, stažuotojų, kurios yra iš tų pačių socialinių sluoksnių kaip Jela Trapan moteris. Tad esame sudarę tokį susitarimą su socialinėmis agentūromis ir būtent tos moteris geriausiai moka um, elgtis su tomis moterimis, jas tinkamai apmokyti, nes pačios yra perėjusios uh, e, panašius procesus. Kalbant apie mūsų studiją, pagrindinės veikla yra mm, perdirbimas ir tvarumo aspektai. Taip pat e, turime daug įvairių klientų, tokių kaip e, dizaineriai, privačios įmonės ir esame sudavę unikalų sustarimą su viena didžiulė įmonė. Na ir e, mes jau ne vieną kartą turėjome keisti savo studijos patalpas, nes tiesiog jos tapdavo per mažos besiklečiant mūsų veiklai. Taip pat, kaip jau minėjau, atliekame ir maisto gamybos e, paslaugas, e, ruošiame pietus, aptarnaujame renginius, verdame ogienės ir meniu yra pagrystas e, vidurio rytų patiekalais. Taip pat, kaip jau minėjau, teikiame ir valymo bei konferencijų organizavimo paslaugas, valome biurus, pavyzdžiui, ir turime dešimt įmonių klienčių Na ir tai, ką aš pristatau, tai yra visa ta veikla, kurią atlikome kartu su tomis moterimis, kurioms padedame. Tai yra labai svarbus dalykas. Taip pat stengiamės keistis, plėstis, tobulėti ir yra vykdoma įvairiausių e, projektų. Pavyzdžiui, Jalas keliasi darbą projektas, jis vykdomas bendradarbiaujant su Malmės savivaldybė ir viešojo užimtumo tarnybomis. 40 moterų per metus yra apmokomos, jos gauna įgūdžių dirbti virtuvėje. Pavyzdžiui, taip pat yra ir Europos socialinio fondo projektas vadintas Jalas ambasadoriai yra įgyvendinamas ir mūsų darbuotojai sustinka su žmonėmis, teikia informaciją apie socialinės įmonės Taip pat dar vienas projektas pavadintas Daugiau Jala Skanėje, tai yra miestelis pietų Švedijoje, kartu su Malmės ABF ir socialinių sričių fondų Skanės regione yra įgyvendinamas šis projektas. Bandome pradėti ir naujus projektus rengti. Įvairiausi su Jalos veikla susiję projektai yra rengiami. Bet to minėjau Ir ta mm, jela knyga, kuri buvo išleista, ji buvo parduota 60 bendruomenių. Ir iš ties mūsų visų tikslas yra bendras, nepaisant to, kokia yra mūsų kilmė. Na ir manau, kad mes tikrai pasiekime sėkmės. Nes mes daugiausia dėmesio skiriame mūsų žmonių bendrumui, o ne ekonominiams ar socialiniams skirtumams. Mes taip pat susitelkėme e, ties e, moterų turimais ištekliais, jų galimybėmis. Ir mes niekada neverčiame jų keistis. Mes suteikėme tiesiog joms reikalingas priemonės ir galimybės atskleisti savo talentus. Ačiū. Thank you. I'm sure you'll agree that... Ačiū. Esu įsitikinusi, kad sutiksite su manimi. Ekspertų pasisakymai iš tikrųjų buvo įdomus, davė daug peno pamastymams, daug naujų minčių. Prieš tesdama darbą norėčiau paprašyti ponę Jengį e, pasisakyti šio klausimu, ji yra lybė pranešėja. Jis sėdi čia pirmoje eilėje. Ačiū. Noriu padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti viešuosiuose klausimuose. Man didžiulė garbė ir didžiulis malonumas e, dalyvauti klausimuose su Jumis ir su malonumu išklausiau visų ekspertų pasisakymų. Čia su ne dėl asmeninių priežasčių ne tik man tai buvo aktualu. Aš noriu pasimokyti iš jūsų patirties, pasisemti kvėpimo iš jūsų minčių ir dalį jų įtraukti į savo pranešimą apie padėtį pietų viduržėmio jūros regione. Taigi jūs suprantate, kaip svarbu man dalyvauti šiame posėdėje išgirsti tai, ką jūs pasakysite, e, kad aš galėčiau tai įtraukti į savo darbą. Aš esu parlamento narė ir aš anksčiau dirbau moterų teisų klausimais ir buvau viena iš pirmųjų Maputo protokolo rėmėjų. Maputo protokolas yra hartija skirta Afrikos moterų e, žmogaus teisėms. Mes e, nepateisiname jokių diskriminacijos formų. Ir Maputo hartija labai svarbi, nes e, jį gina Afrikos moteris ir Afrikos moteris pasisako už šią hartiją. Taigi tai yra afrikiečių moterų dokumentas. Hartiją pasirašė 15 šalių ir dar 54 ją ratifikavo. Vis dar nemažai ką lieka padaryti šioje srityje. Mary Honeyball savo pranešime labai aiškiai išdėstė moterų ir vaikų situaciją es valstybėse narėse. Iš tikrųjų, pabėgėliai gyvena labai sunkiamis sąlygomis ir mes turime atsižvelgti į tai, kas pasakyta šiame pranešime. Mes turime dirbti kartu. Moterims pabėgėliams reikia ypatingos apsaugos, kitokios apsaugos negu vyrams, kitokios paramos. Visomis aplinkybėmis joms reikia ypatingos pagalbos Nepamirškite, kad didžioji dalis pabėgėlių ir migrančių moterų neprašo prieglapščio užsienyje, dar ir dėl to, kad jų kelionė pasibaigė kur kas anksčiau. Jos patiria smurtą dar prieš atvykdamos į paskirties šalis. Tačiau net ir toms, kurioms pasiseka paprašyti prieglapščio, e, gautas prieglapsis dar nereiškia išsigelbėjimo. Su lytimi susijęs smurtas paplitęs visur, ne tik kilmės šalyse, bet ir paskirties šalyse. Taigi pabėgėlių moterų drama tęsiasi. Ir jas, jos su smurtu susiduria nuolat, net ir paskirties šalyse. Prie glopščio sistemos yra sukurtos vadovaujantis vyriškų požiūrių Mums reikia tai pakeisti, mums reikia radikaliai pakeisti savo požiūrio tašką. Mes turime atsižvelgti į su lytimi susijusias problemas. Labai dažnai moteriams sudėtinga pasiekti, kad jie suprastų, kad suprastų jų poreikius, kad suprastų uh, uh, smurtą, su, kuriomis, su kuriuo jos susiduria. Uh, moteris patyrusios smurtą prašomos įrodyti smurto faktą ar paaiškinti smurto faktą, tačiau moteriams tai yra pernelik sudėtinga. Moteriams reikia ne tik prieglopščiai, joms reikia ir psichologinės pagalbos. Moterys, kurios patyrė traumą ar bet kokio pobūdžio prievartą, bet kokio prie, pobūdžio smurtą, turi gauti ypatingą paramą, ypatingą pagalbą, kurie atitiktų moterų poreikius. Mes turime integruoti šias moteris, suteikti jiems socialinę paramą, išsilavinimą ir galimybę dirbti. Taigi aš manau, kad jūsų indėlis buvo itin naudingas, nes supratome, kokia svarbi yra integracija ir kokia svarbi yra galimybė dirbti. Noriu paminėti dar vieną svarbų dalyką. Tai perskaičiau Mary Honibal pranešime. Žmonėms, kurie bėga nuo persekiojimų, nuo konflikto, turime suteikti galimybę saugiai ir legaliai patekti į Europą. Ir tai jau išsakėme savo iniciatyvą renktame pranešime. Dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, baigdama. Ir tai noriu pasakyti šitą apie moteris. Aš ką tik grįžau iš Burkina Faso, kur, Faso, kur stebėjau rinkimus. Stebėjau rinkimus e, Europos Sąjungos vardu. Ir pati savo akimis mačiau, kad moteris dalyvauja pilietinėje veikloje, tačiau trūksta jų dalyvavimo politinėme gyvenime. Jos negali pasinaudoti tam tikromis galimybėmis, jos negali dalyvauti e, sprendimų prieimimo procese. 14 kandidatų kandidatavo į prezidento postą, tik tai du iš jų buvo moteris. Tokia situacija neprimtina. Aš kalbėjau su įvairių organizacijų atstovais ir mūsų uh, analitikai mm, mm, nagrinėja šios klausimus, bet tai vienas iš jų nagrinėja e, su lytimi susijusius aspektus. Moteris turi turėti teisę visapusiškai dalyvauti šalies gyvenime, visapusiškai dalyvauti politinėje gyvenime, taip pat ir priimant sprendimus kalbėjau trumpai, tačiau noriu padėkoti visiems kolegoms už šį labai svarbų pranešimą. E, labai Jums dėkoju ir aš tikiuosi, kad Jūs taip pat e, prisidėsite prie mano rengiamo pranešimo savo indėliu. Ačiū. Well, thank you very much for that. Dėkui. Perėsime dabar prie šešėlinių pranešėjų pasisakymų ir norėčiau visų pirma žodžius suteikti poniai Koracijai Bild. Ačiū. Aš atstovauju Barbarą Materą, kuri negalėjo ateiti ir yra šešilinė pranešėja. Ir noriu pasakyti, kad mane įkvėpia visų kalbėtojų pasisakymai. Ir noriu pasakyti, kad EPP frakcijos vardu, kad jūs iškirtė labai svarbus klausimus ir noriu pasidžiaugti ir jungtinių tautų agentūros darbų ir tarptautinės bendrijos darbų teikiant paramą moteris, mes tai, to mat, tai matome praktiškai. Noriu padėkoti Kristinai iš Švedijos, aš esu lankiusis jūsų organizaciją ir jūs labai e, kilniai viską pristatėte, dėje integracijai ir darbo vietų paieškai tas rajonas, ta, ta, ta, ta, ta vietovė ta, tapusi savo kaip getų, žmonėms ten gyventiems labai sunku rasti darbą. Tačiau jūs ten dirbate ir padedate toms moteriams ir būtent moterų dėka suteikėte galių tiems žmonėms. Atsiprašau už nukreipimą. Uh, bet tikrai norėjau tai pasakyti. Dabar prie, grįžtu prie to, ką kolegė prašė manęs perduoti. Ačiū Jums už, ačiū poniai Hannibal už gerą darbą, už gerai parengtą pranešimą. Lyties aspekto integravimas ir požiūris akcentuojant e, lyčių klausimą, sprendžiant pabėgėlių problemas yra labai svarbus, nes dėja E, smurtas lyties pagrindų išlieka labai didelė problema, nuo kurios kenčia ir moteris, ir mergaitės. Bendrai smurta problema ir lytinių organų žalojimas taip pat didelė problema. Akcentavote būtinybę kovoti su žmonių kontrabanda. Mes tai žinome, daugybė atvejų kalba patys už save. Žmo, moteris parduodamos kontrabandą E, seksualinio išnaudojimo tikslais. Visos valstybės narės raginamos ratifikuoti Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris. Ir reikia rinkti tikslesnius duomenis apie pabėgėlius, pabėgėlės moteris. Ji, tačiau ji mano, kad nemažai klausimų, tokių kaip prieglopščio klausimai, priskirtini Libe komiteto kompetencijoms ir taip pat subsidiarumo pagrindu. Septintas punktas, kurį kelia, e, kai kas iš jūsų minėjote, aš čia cituoju ją, ten pasakyta, kad saugių šalių sąrašas nieko nepakeičia, nes ES prieglapšio priemonių pakeitė paketas turi būti susijęs su individualiu vertinimu. Net jei atvyksti iš saugia vadinamos šalies, turi teisę į prieglapsį, turi teisę nebūtų sugražintas į šalį, kurioje tau gali grėsti persekiojimas. Ir turi teisę į humanišką tavo padėties įvertinimą. Todėl, jeigu siūlomas daryti atskirus sąrašus vyrams ir moteriams, tai būtų sudėtinga įgyvendinti. Prieglopščio priemonių pakete jau yra nuostatų skirtų pažydžiamiems asmenims, kankinimo aukoms, lytinių organų žalojimo aukoms, išprivartavimų, lytinių nusikaltimo aukoms ir prieglapščių prieglapščio e, teisės aktų pasiūlyme akcentuojama, kad tokia kad į tokią situaciją būtina atsižvelgti. Jūs kalbėjote apie pokalbius su pabėgėlėmis moterimis, vertėjų darbą, kad e, tai turėtų būti e, moteris, tačiau e, ji nemano, kad reikia skirti papildomai pinigų privalomą mokymui, nes tai jau numatyta pasiūlymo. Pasiūlyme devintas punktas jį pasisako už skaidrumą ir domenų rinkimą, tačiau jį mano, kad tai bus labai sunku, ypač dabar valstybėms narėjams rinkti atskirius statistinius duomenis apie e, sprendimus moterų klausimų. Įsėmim, e, sulaikymo centrai. Jūs rašote savo tekste, jūs minite tik na, tokias suėmimo, sulaikymo patalpas. Tai- tačiau ar, ar, ar tai apima ir registracijos centrus, prieglaudas, kur, kur patenka pabėgėliai? 14 punktas gamybė. E, e, naudotis kai kuriomis kitomis laisvėmis, tačiau tai yra lybė komiteto kompetencija. Kompetencija 18 punktas šeimos narių teisėjai susivienijimą. FAM komitetas turėtų susitelkti ties tais klausimais, kurie netveria viso prieglapščio paketo, bet e, ties konkrečiais prieglapščio klausimais. Dabar ar aš galėčiau pati pasisakyti kaip narė, ar, ar kiti kalbėti kalbės? E, visų pirma, visi šešėliniai pranešėjai, paskui žodis jums. Tai čia kalbėjau kaip šešėlinės pranešėjos ruporas. Toliau Mary Borg iš GUE. Ačiū. Noriu padėkoti visiems e, svečiams, ekspertas, ekspertams. Jūs tikrai man e, įkvėpėte įvairių minčių ir dėkoju uh, poniai Hanibol už panešimo projektą. Mum, mum, mūsų frakcijai atspirties taškas yra štai toks. Prie, prieglapščio priemonių paketas egzistuoja, tačiau jis neveikia moterų atveju. Todėl šiame komitete mes norime parengti rekomendacijas, kaip geriau jį suformuoluoti, kad jis veiktų moterims. Kai kas teigia, kad jis visiškai neveikia, bet tai jau ki ki kita diskusija, dabar pereisiu iš švedų kalbą tiems, kurie nesupranta e, švedų kalbos teks pasinaudoti ausinėmis. Labai svarbu, kad tai, ką sakė ekspertai ir tai, apie ką kalbėjote, jūs būtų gyvendinta. Visas moteris turi teisę ieškoti apsaugos, prieklopščio ir nėra teisėtų saugių, legalių teisėtų kanalų prašyti ieškoti prieglapščio Europos Sąjungoje moteriams, mergaitėms. Ir jauni, fiziškai sveiki žmonės, kurie neturi vaikų, plūsta čia ir taip pat ir moteris ir vaikai, tačiau moteriams tenka pasilikti jos rūpinasi vaikais, turime užtikrinti teisėtą, sukurti teisėtus migravimo į Europą kanalus kalba apie viską iš lyčių lygybės eksperto, atsiprašau, perspektyvos. Ekspertai taip pat kalbėjo apie pabėgėlius ir vakarų Balkanų maršrutą. Mes lankėmės, apžiūrėjome tą maršrutą, mūsų delegacija apžiūrėjo ir priėmė panašių išvadų kaip ir jūsų tyrimų grupė. Tačiau mums reikia priemonių e, žmonėms patyrusiems smurtą dėl lyties, tačiau aš tą patį girdėjau kaip ir jūs. Žmonės, netgi moteris, ką tik pagimdė, kitą dieną vėl grįžta į, į kelią, į, į tą ėjimą ir dėja smurtas lyties pagrindų vyksta ir turime pasirūpinti, kad būtų kuo greičiau parengtas rekomendacijos, kad, ta, kad tam užkirstume kelią. Toliau. E, prieglapsčio būtinybės Uh, užtikrinti uh, apsaugą pripažinimas. Ta klausimą reikia spręsti, nes dažnai moterų pabėgėlių prašymai suteikti prieglapsį nėra tinkamai nagrinėjami ir, kaip buvo minėta, uh, pabėgėlio statuso suteikimas moteriams nėra adekvatus. Moteris tapusios kontrabandos aukomis dažnai išsiunčiamos E, Italijoje, Italijoje buvo atvykę 31 moter, 21 moters grupė iš Nigerijos ir paskui buvo iš visos atgal. Tai negali vykti. Turime sutvarkyti situaciją. Žinoma, palaikome siūlymą parengti es masto gairias tuo klausimu, palaikome visas nuostatas, visus siūlymus įtrauktus į ponios Hannibal reportą. Atsiprašau, pranešti. Tačiau kalbant apie integraciją, Buvo tikrai įdomu išgirsti apie Jeladrapan e, projektą ir skirtingose šalise galioja skirtingos sistemos. Ir manau, kad yra puikių pavyzdžių, kaip viskas galėtų ir turėtų būti tvarkoma e, pasitelkti ne tik privataus sektoriaus darbuotojus, kurie nori gauti pelno ir tik panaudoti valstybinės lėšas, turime bendradarbiauti reikia žmonių, kurie būtų žiūrėtų tai kitaip. Dėl manau, kad remiantis ekspertų pasisakymais bus parengtas tikrai geras pranešimas ir mūsų laukia tikrai rimtai iššūkį ir turime pateikti e, kitokį požiūrį į šį reiškinį iš lyties perspektyvos. Uh, Pono Sebastianas iš Žaliųjų frakcijos, prašau. Labai ačiū, ponė Honibol, už nuveiktą darbą ties šio pranešimu ir taip pat už galimybę išklausyti ekspertų. Atsiprašau m, savo kolegės, kolego pono Ortasun, ne, jis ką tik tapo tėvu ir negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Taigi, jam dabar teks derinti tėvystę su Europos parlamento deputato pareigomis. Tačiau, žinoma, ši žinia labai maloni lyginant su tokiamis rimtomis temomis, kuriamis dabar kalbame. Žinoma, kad e, yra prieglopščio teisės aktų, migracijos srities teisės aktų. ES atvėrė savo sienos ir leido žmonėms atvykti į ES, tačiau visgi pabėgėliai priversti naudotis nelegaliais migracijos keliais ir labai dažnai patenka į e, nelegalia veikla užsiimančių asmenų rankas. Taigi ES yra atsakinga už susikloščią situaciją dar dėl to, kad trūksta legalių migracijos kelių, leidžiančių pabėgėliams ir prieglošio prašytojams pasinaudoti savo teisėmis. Tai turi atitinkamą atgarsį. ES pabėgėliai vertinami kaip nelegalai. Ir Todėl, kai susidurime su pabėgėliais, juos priimame blogai ir atsiranda toks neapykantos ir atmetimo santykis. E, ir žmonės negali pasinaudoti savo teisę ramiai gyventi e, Europos Sąjungoje. E, pateiktas pranešimas labai vertingas ir aiškus. Manau, kad išklausę šių keturių eksperčių mes galėsime dar daugiau kokybiškų duomenų įtraukti į pranešimą ir žinoma susidurime ir su tuo, kad trūksta duomenų, nes labai dažnai moteris patiriančios smurtą apie tai nepraneša ir neinformuoja apie tai prašydamos prieglapščio. Be to trūksta ir e, mokymų tiems asmenims, kurie turėtų nustatyti smurto atvejus tiek prie glopčio prašymo centruose, tiek ir pabėgėlių prieimimo centruose. Be to, mums reikia sudaryti saugių e, šalių sąrašą. Ir dabar ES gražina pabėgėlius į šalis, kurios toli gražu nėra saugios. Ir labai dažnai pabėgėliai netgi nėra išklausomi. Tiesą sakant, tai vyksta net ir Ispanijoje, Seutamelyje pasienyje. Ir Ispanijos vyriausybė gražina į Maroką pabėgėlius, o Marokė e, smurta šeimoje, lytinė prievarta nepripažįstama kaip reiškinys ir kaip nusikaltimas ir Europą gražina moteris į Maroką, net neusirašysi moterų vardų, net neusirašysi jų pavardžių. Ir e, taip e, auka atsiduria bejėgiškoje padėtyje. Pranešime irgi labai aiškiai pasakyta, kad neturėtume gražinti prieglopšio prašytojų į tas šalis, kuriuose nėra aiškiai pripažįstamas, e, aiškiai pripažįstama lygybė tarp moterų ir vyrų ir kur moteris nėra saugomos nuo vyrų smurtų. Taigi turime sudaryti saugių ir nesaugių e, šalių sąrašą ir turime ginti aukas ir jokių būdų negražinti pabėgėlių ir moterų į nesaugias šalis. Žinome apie atvejus, kai e, moteris gražinamos į tas šalis, kuriuose jos buvo prekybo žmonėmis aukos. Ir tai vykti neturi. Taigi ši popietė buvo labai įdomi, dėkoju ekspertams už pasisakymus ir taip pat dėkoju poniai Konibov už darbą. Šitokia svarbi tema. Ačiū. Thank you. And the last, the last... Ačiū labai šešėlinių pranešėjų yra ponia Ajuto, jai dabar ir suteiksime žodį. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Man atrodo, kad jau buvo pasakyta praktiškai viskas, ką norėjau ir aš pasakyti ir tikrai galiu tik pritarti pasisakiusiems kolegoms. Mūsų nuomonė svarbiausias dalykas šiame pranešime yra galimybę užtikrinti saugius patekimo kelius į Europos Sąjungą. Apie tai jau buvo kalbama ne vieną kartą. E, mūsų delegacija apie tai kalbėjo ir Lybė komitete, ir kitose forumuose. Man atrodo, kad legalus ir saugus patekimo ES keliai yra vienintelė galimybė užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų. Juk su kankinimais, represijomis susiduria ne tik moteris. Ir man atrodo, kad Europos Sąjunga privalo gerbti žmogaus teisės ir užtikrinti, kad bus galimybė saugiai patekti į Europos Sąjungą. Norėčiau paminėti porą elementų kuriuos reikėtų labiau paliesti. Kas liečia integraciją, aš ketinu pateikti pasiūlymą dėl pakeitimo, o dėl to, ką sakė ponė Honibal šio klausimo pradžioje. Po atakų Paryžiuje iš ties sparčiai išaugo netolerancijos lygis 300 procentų augimas nustatytas, kalbant apie užgauliojimus ir ypač dažnai užsipuolamos moteris, kurios nešioja galvos apdangalus dėl religinių įsitikinimų. Jos tampa lengvomis aukomis ir man atrodo, kad tikrai reikėtų daugiau dėmesio skirti tokiai diskriminacijai. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai, jog dauguma tų problemų yra patiriamas todėl, kad trūksta tinkamo integravimo, trūksta galimybių įsitraukti į darbo rinką. Neretai pabėgėlės moteris atvyksta į Europos Sąjungą ir jos galbūt ir norėtų pakeisti rengimosi stilių, e, prisiderinti prie vakarietiškų tradicijų, tačiau E, tokių galimybių joms nesuteikia jie supanti aplinka. Tai yra jų etninė bendruomenė. Ir manau, kad reikia padėti toms moterims integruotis į mūsų visuomenę. Jos patiria įvairaus pobūdžio prievartą, smurtą, todėl kad jos nori kitaip rengtis ar atsisakyti galvos apdangalų. Ir Italijoje taip pat yra daug netolerantiško elgesio pavyzdžių, išaugo įtampa po Paryžiuje įvykusio atako. Na ir integracija e, tikrai nereiškia, kad reikia versti moteris ar žmonės um, keistis. Ne, jiems reikia tiesiog suteikti laisvę pasirinkti, o dabar tokios galimybės moteris dėje neturi. Ačiū. Ačiū labai. Tai buvo paskutinė paskutinės šešėlinės pranešėjos pasisakymas ir norėčiau trumpai pakalbėti apie integraciją ir um, su to susijusius aspektus. Na, mes šiandieną labiau kalbame apie pabėgėlius, o integracija tai jau yra pagalba surandant darbą ar sudarant galimybės integruotis į mūsų visuomenę, čia pasilikti. Taip yra valstybių narių, kur tikrai tolerantiškai žiūrima į aprangą įvairių etninių grupių. Tačiau nežinau, ar yra kažkokių įrodymų, kad būtent apranga sukelia tą rasinę neapykantą. Manau, kad problema yra daug platesnė. Ir aš net nebejoju, kad teisė rengtis taip, kaip nori, yra pamatinė teisė, kuri turi būti užtikrinta. Dabar žodis poniai Karatso. Ačiū, norėčiau pasveikinti Jūs parengus tokį puikų pranešimą. Ir e, kalbant apie tai, e, kokia informacija šiandieną buvo pristatyta, norėčiau paminėti e, tokią, tokį šokiruojantį elementą. Tai yra tos moteris, kurios kelionės į Europą metu pagimdo ir nedelsdamos vėl ruošiasi į kelionę, nes bijo, kad užsi, bus užkirsti keliai jiems patekti į Europos Sąjungą. Na ir norėčiau paklausti mūsų viešnių, kas jų nuomonė turėtų būti daroma. Juk tikrai nenorime sulaikyti nešių moterų ar moterų, kurios ką tik pagimdė. Mes tikrai nenorime naudoti prievartinių priemonių ir tiesiog e, prievartą versti moterį pasilikti, jeigu ta moteris nori vykti, pavyzdžiui, į Šiaurės Europą ar į Vokietiją. Būtų įdomu išgirsti, kokie yra jūsų pasiūlymai, nes jūs ir kalbėjote apie tą krizę susijusią su pabėgėlėmis moterimis ir su tuo, kad reikia imti skubių veiksmų, juk žiema jau atėjo ir tai taip pat apsunkina keliavimo sąlygas. Ir aš pati turiu vaikų, tad bijau net įsivaizduoti, kokioje situacijoje atsiduria tos moteris. Taip pat norėčiau pabrėžti ir mergaičių problemą manau, kad tai yra pažeidžiamiausia moterų grupė. Ir kalbant apie priekybą žmonėmis, e, seksualinį išnaudojimą, prostituciją, seksualinę prievartą, lyties organų žalojimą, man atrodo, kad e, tai turėtų būti laikoma pagrista priežastimi suteikti prieglopsti. Ir manau, kad daugiau, daugiau dėmesio reikėtų skirti būtent mergaitėms. Na, o kalbant apie prekybą žmonėmis, tas klausimas buvo iškeltas ir pranešime, tačiau manau, kad jam reikėtų dar daugiau dėmesio skirti. Juk yra prekybos su žmonėmis direktyva ir valstybės narės privalo ją įgyvendinti. Tai yra susiję su mm, e, tos direktyvos įgyvendinimu ir su to, kad valstybės narės dėja neprisima atsakomybės ir klesti tokia nebaudžiamumo kultūra. Na, o dabar kalbant apie tos teisėtus patekimo kelius, kuriuos minėjote. Mano nuomonė, perkelimo programos mm, yra e, labai geras metodas, tačiau jeigu pažvelgtume jūsų pateiktus skaičius, gal tūkstantis ar du tūkstančiai žmonių tik buvo perkelta į Europos Sąjungą. Ir visi puikiai suprantame, kad teisėtas perkelimas yra daug geresnė galimybė tiek ir moterims, vaikams, mergaitėms patekti į Europos Sąjungą ir išvengti visų tų problemų ar smurto susijusio su litimi. Ir man atrodo, kad daugiau dėmesio pranešime taip pat reikėtų skirti vaikams. Prieglopšio direktyvoje yra kalbama apie tai, kad vaikai neturėtų būti sulaikomi. Ir imigracija tikrai nėra priežastis sulaikyti vaikus. Na ir paskutinis elementas, kurį norėčiau paliesti, tai yra integracija ir galimybė gauti iš, išsilavinimą taip pat galimybė gauti sveikatos apsaugą, tai taip pat yra svarbus elementai. Aš pati lankiausi Lampedūzoje, vadovau Libės delegacijai vykusiai į tą regioną ir stebėjome Marise Kūro operaciją. E, taip pat ir į Turkiją, į Bodrumą buvau nuvykusi ir noriu paminėti, kokį svarbų vaidmenį čia atlieka nevyriausybinės organizacijos. Na ir Taip, jūs pristatėte tam tikrų pavyzdžių ir manau, kad būtent dėl to Europos teisingumo teismas nusprendė, kad niekas negali būti sugražintas e, atgal, išskyrus situacijas minimas Dublino reglamente. Tad norėčiau pasidžiaugti nevyriausybinio organizacijų atliekama veikla, pavyzdžiui, e, MOES organizacija, taip pat e, gydytojai be sienų organizacijos veikla Ten yra užtikrinama, kad, bus, kad būtų atskiros prieimimo um, galimybės sukūriamos moterims, vaikams. Taip pat daug dėmesio yra skiriama tam prekyba žmonėmis keliu iš Nigerijos, e, žmonėms atkeliaujantiems laivams. Na ir manau, kad reikia pasidžiaugti ir Italijos pasienio pareigūnų atliekamų darbų. Turkijoje taip pat mačiau puikių bendradarbiavimo pavyzdžių, pavyzdžiui, bendradarbiavimo su moterų asociacija. Ir tai padeda spręsti prekybą žmonėmis problemas, smurto prieš moteris problemas. Ta tikrai daug teigiamų pavyzdžių, kaip galima mobilizuoti tarptautinę bendruomenę, nevyriausybinės organizacijas, ypač kai tokie aktualūs yra e, su lytimis susiję klausimai. Dėkoju. Dėkoju. Saraš... Mano sąraše daugiau kalbėtojų nėra. Jeigu norėtumėt pasisakyti, prašau. Džiuliai. Atsiprašau, nenorėjau čia gaišinti dalyvių laiko, tačiau išklausius ekspertų pasisakymų, kaip ir visi kiti dalyviai labai susijaudinau, kilo įvairialypių jausmų ir teigiamų, ir neigiamų. Iš tikrųjų labai skaudu klausytis tokių istorijų, kai patėsi moteris, turi vaikų. Tiesą sakant, iš tikrųjų sunku klausytis tokių istorijų, sunku tai stebėti, tačiau matau, kad yra ir vilčių. Aš pati esu dirbusi socialinėse įmonėse ir matau, kokiu geru rezultatu duoda socialiniai projektai. Ir savo apygardoje šiaurės vakarų Anglijoje matau, kad kai yra valios ir noro sukurti įtraukę socialinės sistemas, net ir sunkes situacijas patirantis asmenys yra labai išradingi, jie yra labai verslus ir pačias bendruomenės daug ko išmoko apie uh, sugebėjimą nepasiduoti, apie galimybę toliau žengti pirmyn. Aš noriu pasidalinti savo mintimis apie Donaldo Tasko pareiškimą. Jis sakė, kad pabėgėliai turi būti sulaikomi 18 mėnesių. Kokį tai poveikį turės pačioms pažeidžiamiausiams žmonių grupėms, būtent moteriams ir vaikams? Ačiū, Džiulį. Ar dar yra parlamento narių norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Ne, tuomet ačiū. Aš dabar grįšiu prie mūsų eksperčių ir šį kartą pradėsiu nuo kito galo, taip sakant, taigi pradėsiu nuo Kristinos. Turite penkias minutės baigiamosioms pastaboms. Kalbėsiu švediškai. ir tiesą sakant, nebuvau pasirengusi apibendrinti diskusijos, tačiau išklausiau savo kolegių, eksperčių ir mane iš tikrųjų labai sujaudino tai, ką jūs darote. Jeigu pažvelgtumėme į bendrą vaizdą ir pagalvotume apie tai, kokiame chaotiškame pasaulyje dabar gyvename. Pažvelgtume iš istorinės perspektyvos. Galėtume pasakyti, kad moteriams ir vaikams visuomet buvo sunkiausia. Jie visuomet daugiausia kentėdavo tokiose situacijose. Todėl jiems padėti itin svarbu. Tai itin daug reiškia pažeidžiam moms žmonių grupėms, pažeidžiamiems vaikams, pažeidžiamoms moteriams. Ir netgi tie pasiūlymai, kuriuos aptarėme šiandien, galėtų labai daug ką pakeisti. Laiko nedaug, taigi turime veikti greitai. Turime užtikrinti, kad šios priemonės bus pritaikytas kiek įmanoma greičiau. Realybė tokia, kad viskas susiję tarpusavyje. Sudėtinga pasiekti tam tikrą šalį, kai esi pabėgėlis, tačiau net ir pasiekus savo tikslą, savo tikslinę šalį, nei, problemos neišsisprendžia. Ir pabėgėliams, ir tai galiu pasakyti iš savo patirties, reikia daugiau įtraukties, pilietinė visuomenė ir institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje, jos turi teikti paramą, e, jos turi surasti naujų būdų dirbti kartu. Ir Švedijoje būtent tai ir siekime padaryti. Norime išnaudoti žmonių pasiryžimą padėti, žmonių atsidavimą. Taigi tikiuosi, kad visi pasiūlymai ir visi patobulinimai, kurie buvo pristatyti šiandien, kiek įmanoma greičiau taps tikrovę. Ir tikiuosi, kad visos valstybės narės prisidės prie šių pokyčių ir jiems pritars. Ačiū. Ačiū ir ačiū, kad laikytės kalbėjimo laiko. Dabar prašau. Ačiū. Noriu aptarti porą aspektų susijusių su prieglapščio procedūromis, e, saugiamis valstybėmis, taip pat e, taip vadinamais sulaikymais. Saugios šalis turime peržiūrėti prieglapščio teikimo procedūrą. Praeitie ta procedūra buvo e, pristatoma per vyrišką perspektyvą. Man atrodo, kad saugių šalių sąrašas būtent tai, tą perspektyvą ir atitinka, nes grėsmės, su kuriomis susiduria žmogus savo šalyje, gali skirtis e, vyrų ir moterų atvejai. Pavyzdžiui, Marokas yra toks pavyzdys ir kartais reikia sudaryti ir atskiroms litims saugius sar, šal, saugių šalių sąrašus, nes tie, tos šalis gali būti skirtingos vyrų ir moterų atveju. Kitas klausimas, ar iš vis reikia saugių šalių sąrašų? Taip pat e, pavyzdžiui, gali būti, kad E, reikia numatyti paspartinto prašymo peržiūrimo procedūrą. Sulaikymas yra netinkamas dalykas bet kam. Skirtingai nei kalėjimų sistema, sulaikymos laikotarpis gali būti neapribotas ir neaišku, kodėl esi sulaikytas. Ir tai sulaikyti žmonės patiria traumą ir atsiduria juos traumuojančioje situacijoje. Šalimai dar organizacija, mes manome, kad prieglapščio prašytojų nereikia su, sulaikyti. Manome, kad tai yra ypač neigiamai atsiliepia pažydžiamoms grupėms, ypač vaikams. Vaikai tikrai niekada neturėtų būti sulaikomi. Taip pat, taip aš netinka moteriams, nešioms moteriams, smurtą patyrusioms moteriams. Iš apžvalgų žinome, kad suimdami žmonės juos traumuojame, tai veikia jų psichinę sveikatą. Buvo kalbėta apie įgyvendinimo aspektus, yra daugybė geros politikos mm, planų, kurie nėra įgyvendinami, nes valstybės narės neprisijama atsakomybės Apie tai buvo kalbėta. Aš puikiai suprantu, kad vienas iš dalykų, kurie padėtų moterims e, užtikrinti, kad jų prieglopščio prašymai būtų tinkamai išnagrinėjami, tai, e, leis, tai, tai pašalintų, taip leistų išspręsti vėlavimą. Svarbiausia, kad tie, tas pirmą kartą, pirmas pokalbis būtų tinkamai įvertintas. Aš kalbėjausi su šimtais moterų pabėgėlių ir jos savo, kad svarbiausia problema tai, kad jų pasakojamomis istorijomis kas nors patikėtų. Ir dabar mes rengėme kampaniją apsaugos spragų e, suteikiamos apsaugos spragų užpildymo kampaniją. Uh, ir kai kurie, atrodo, iš pirmo žvilgsnio nesvarbus dalykai padeda įveikti nepasitikėjimo kultūrą ir pakeisti ją e, saugumo prieglopščio teikimo kultūrą. Būtent to ir siekia moteris pabėgėlės. Andrėja, prašau. Ačiū. Noriu pakalbėti apie mm, tai, kaip moteris toliau gyvena. E, mes kalbėsiu apie tai iš jungtinių tautų agentūrų perspektyvos, moteris kelyje, kaip, kaip, kaip sekasi moterims e, sekasi pasiekti savo kelionės tikslą. Mes kovojame su kontrabandininkais žmonėmis, tačiau e, čia atvykstantys žmonės yra žmonės, kurie jau investavė į kelionę ir jie nori judėti toliau. Žmonės ne visada e, turi visą informaciją apie paskirties šalį arba šalį, kurią jie kerta vykdami tranzitu. E, Todėl reikia jiems pristatyti ta, ta, tas sąlygas, tą situaciją, kad jie žinotų, ko tikėtis iš šalise, į kurias jie gali būti perkeliami, perkelti arba tranzito šalise, kuriuose galbūt spręs pasis, pasilikti. Kalbant apie judančius žmonės, žmonės kelyje, tą didįjį žygį nėra galimybės visiems prašyti prieglapšio ten, kur jie susigalvoja jo prašyti. Žinoma, e, nesugražinimo situacija, ji, ji galioja dėl Dublino reglamentoj ir žmonių negalime sulaikyti, pavyzdžiui, lieptiems pasilikti Graikijoje, nes ten buvimo sąlygos yra sudėtingos. Ir kol kas sistema neblogai funkcionuoja. Vis... Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai dėl perkelimų. Manome, kad tai svarbis teis, svarbus teisinis kanalas. Mes tikimės, kad bus padidės perkeliamos menų valstybės turėtų parodyti didesnį suinteresuotumą, lab, aktyviau vykdyti tas programas. Taip pat noriu pasakyti porą žodžių apie Donaldo Tusko pareiškimą. Skaičiau straipsnį šį rytą. Vis dar yra maišoma, maišomi pabėgėliai ir migrantai. Ponas Tuskas kalbėjo apie pusantrų metų, bet man atrodo, jis turėjo menį sugražinamos menų direktyvą ir ten numatyta, kad asmenį galima išskirtinėmis aplinkybėmis sulaikyti laikotarpį iki 18 mėnesių. Tačiau tokius sprendimus turi peržiūrėti teismas. Veikiausiai Tuskas neturėjo omeny žmonių, kurie. E, turi teisę prašyti tarptautinės apsaugos, nes tai prieštarautų prieglopščio nuostatoms ir e, prieklapščių direktyvos aštuntajam straipsniui, kur numatomas, kiek manomas, spartesnis, teisė, kiek manomas, spartesnis savo e, atvejo ir situacijos išnagrinėjimą. Tai, tai būtų tiek. Ir Reičel galiausiai žodis jums. Dėkui. Visos mūsų rekomendacijos skirtos apsaugoti e, kelyje esančias merginas ir moteris. Jei tai yra, jei su jais nedirba humanitarniai darbuotojai arba kaip pertis, jei, jei, jei jos yra e, pabėgėlių stovyklose, kaip kokias programas vykdyti ir viskas, ką aš sakiau apie geresnį tarp valstybinį bendradarbiavimą, informa, keitimas informaciją, koordinuotą atsaką. Andrei apie tai kalbėjo, apie bendrus pažydžiamumo kriterijus iš vienos šalies į kitą, institucijos ir humanitariniai veikėjai iš karto nustato, kurios žmonių grupės yra labiausiai pažeidžiamos ir juos pasiekė. Žinoma, ypač svarbu vykdyti smurto lyties pagrindų prevenciją, ypač pasienyje, dalintis informaciją apie pusienos ir e, taip pat teikti pagalbą asmenims, moteriams, kurios patyrė smurtą iš karto po, po, po to įvykio. E, E, mergaičių moterų sugražinimas. Mūsų e, tyrimai teigia, kad e, labiausiai pažeidžiama pabėgėlių grupė yra nepilnametės mergaitės, ypač kai jos keliauja vienos, jeigu jos keliau, jos yra atsiskyrę nuo, nuo šeimos narių ir joms tenka labai anksti tapti suaugusiomis, rūpintis jaunesniais broliais seserimis arba savo pačių vaikais, jeigu jos tampa nepilnametėmis motinomis. Taigi jos yra ypatingai pažeidžiamos. Mes esame parengę, atlikę daug tyrimų pasauliniu mastu ir jūs turite, nes nepilnametės mergaitės yra ta, ta nematoma gyventojų grupė. Jūs minėjote, kad e, nevyriausybinės organizacijos vietoje atlieka tikrai labai gerą darbą, aš sutinku su jumis. Bet, kaip jau sakiau, tai, tai buvo jungtinių tautų mm, atlikta misija, kuri buvo trumpa, bet dabar grįšime į Serbiją, Sloveniją ir Švediją ir su moterų grupėmis. Dirbsime su moterų grupėmis ir organizacijomis tose šalyse, bet aš manau, kad yra skirtumas čia ir ten ir Italijoje, nes Italijoje esantis žmonės yra šiek tiek sėsliau įsikūrę ir galbūt e, visos aplinkybės ir kontekstas yra šiek tiek paprastesnis, gal ir ne, jeigu kalbėsime apie Lampedūzą, bet aš sutinku su jūsų mintimi, kad dėl pilietinės visuomenės organizacijų Graikijoje ir Makedonijoje tikrai konstatavome didelį atotrukį ir tiesiog pasigėdame moterų grupių, moterų organizacijų. Nežinau, ar visi dabar nebeturi, ar niekas dabar nebeturi laiko, visi yra užsėmę, bet rengiamės, rengsimės skirti dėmesį tų, skirsime dėmesį toms moterų organizacijoms. Ačiū labai. Ačiū ir keturioms mūsų ekspertėms, iš kurių tikrai daug šiandieną sužinojome. Džiaugiuosi jūsų atliekamu itin reikalingų darbų, tada ačiū, kad atvykote į mūsų klausimą ir ačiū už visą jūsų darbą ir turiu keletą baigiamojo pobūdžio pastabų. Manau, kad tai, e, ką ekspertai jau kurį laiką daro ir tai, ką atlieka Europos parlamentas, tai yra bandymas nušviesti vykstančias negerovės, tuos dalykus, kurie buvo slėpiami. Ir kalbant apie smurtą dėl lyties e, tarp pabėgėlių moterų, e, tai yra tikrai itin opi ir baisi problema. Ir šiandieną turėjome galimybę daugiau apie tai sužinoti, tikiuosi, kad darbas šioje srityje bus tęsiamas, kad ta, taip, kad tai taps plačiai žinoma problema, kad bus didinamas informatumas šiuo klausimu. Nes man atrodo, kad tai yra vienas iš svarbiausių elementų, e, kurį reikia pripažinti, problema, kurią reikia spręsti ir kurią reikia užkirsti kelią. Neretai, kaip šiandieną buvo kalbėta, nutinka taip, kad moteris atvyksta į prieimimo centrus, e, prašo pagalbos, prašo prieklopščio, tačiau jomis tiesiog yra nepatikima, nes jos neturi kažkokių tai įrodymų. Tad man atrodo, kad reikia kalbėti apie informatumo didinimą visomis įmanomomis galimybėmis, nes tiesiog, kaip suprantu, e, moterimis nepasitikima ir joms sudėtinga įrodyti savo tiesą ir variantų nėra daug. Jos gali arba kreiptis į teisingumo teismą, arba arba tiesiog jūs būsite sulaikyta arba išsiusta į savo šalį. Ta tikrai sudėtinga, dramatiška situacija ir šiandieną daug apie tai buvo kalbėta. Buvo kalbėta ir apie moterų apsaugą, apie paauglės mergaitės, kuriams kyra, kyla dar didesnė rizika. Tačiau apskritai moteriams kaip grupiai reikia saugesnių kelių patekti Europos Sąjungą. Ir šiandieną daug girdėjome apie tai pavojus, kurie slypi tame kelyje, Ir buvo kalbėta apie tai, kad itin daug pabėgėlių moterų nori likti anonimėmis, jos nenori, kad žmonės žinotų jų vardus, pavardės. Na ir akivaizdu, kad moteris nori išlikti nežinomos, tada daug sunkiau jiems suteikti reikalingą pagalbą, jas apsaugoti. Na ir jeigu nenorite, kad e, jūsų vardas ar pavardė būtų paviešinta, tada e, sudėtinga sulaukti pagalbos net ir sunkiausiamis sąlygomis. Daug tikrai galima e, apsvarstyti po šios dienos diskusijų. Na ir kalbant apie įvairius projektus. Jelatrapan projektas tikrai yra įdomus pavyzdys, kaip galima pasiekti sėkmės. Na ir pačiame pranešime apskritai buvo bandama apžvelgti visą tą procesą nuo to, kaip tampama pabėgėliu iki tol, kol atvykstama į paskirtie šalį ir pradedamas kurti naujas gyvenimas kitoje šalyje. Ir aš tikrai pati, kaip pranešėjai, tin daug sužinojau rengdama šį pranešimą. Uh, E, tai yra ta informacija, kuri visada išliks su manimi. Ačiū ir ačiū taip pat už jūsų pasiūlytus pakeitimus. Um, the hearing is now over. Klausimas dabar jau baigtas, tačiau mums liko dar vienas e, moterų reikalų komiteto darbo tvarkės klausimas. Tad e, jeigu yra e, norinčių e, palikti salę pasibaigus klausimui, tikrai galite tai padaryti, tačiau prašysiu mūsų narių likti, nes liko dar vienas darbo tvarkės punktas. Tad prašyčiau dar keletą minutėlių kantrybės. Mhm.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 Well, can, can we quickly get on with the last item? Ačiū. Ar galėtume perėti prie paskutinio darbo tvarkės punkto? Tai yra socialinis dempingas Europos Sąjungoje. Evelyn Regner yra nuomonės referentė, tad ir suteiksime jai žodį. Ačiū labai, merė. Na, dėkoju kolegoms kuriems dar liko jėgų išklausyti mano pristatymą. Buvo parengtas pranešimo projektas, labai svarbia tema, daug galima pasakyti, tačiau suprantu, kad jau gana vėlu, tad pabandysiu glaustai pasisakyti ir keletą esminių pastabų tik pateiksiu. Iš esmės tai yra susijęs su atlyginimu dempingu ir tikrai daug galima nuveikti šioje srityje. Na, be abejo, nereikia pradėti nuo nulio, tačiau e, norėčiau pabrėžti keletą svarbiausių aspektų, kurie mano nuomonė yra svarbiausi moteriams. Taip, atlyginimų dempingas neretai susijęs su e, darbuotojų komandiravimu. Neretai taip pat tai yra susiję ir su nedeklaruojamu darbu. Tad viskas yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Vis dėlto socialinis atlyginimų dempingas gali vykti įvairiausiamis aplinkybėmis. Jeigu jūs turite susitaikyti su prastomis darbo sąlygomis, prasto atlyginimu tam, kad išgyventumėte, na, tai be abejo nėra gerai. Be to neretai ir jauni žmonės uh, ima dirbti savo, arba fiktyviai dirba savo ir tai taip pat yra neigiamas dalykas. Na ir e, čia labiausiai pažydžiami yra konkretus sektoriai, tad čia tikrai būtų galima daugiau nuveikti. Na ir štai tie sektoriai, kurie itin kenčia nuo socialinio dempingo ir moteris taip pat itin kenčia nuo šios problemos. Tai yra slaugos sektorius, vienas iš tų sektorių, taip pat darbas namuose. Ir man atrodo, kad tai galima susijęti ir su šiandieną aptartų pranešimu dėl darbo namuose ir slaugos namuose. Ten buvo pateikta svarbių pasiūlymų. Neretai e, moteris palieka savo gimtasios šalis, savo namus ir išvyksta į kitą šalį, kad dirbtų slaugos sektoriuje. Ir dažniausiai tai reiškia, kad jų vaikai lieka vieni, šeimos e, yra mm, išskiriamos. O neretai tos moteris tiesiog dinksta be žinios. pažydžiami yra ir kiti sektoriai. Ir jeigu pamatytumėte, e, jeigu atidžiau pažvelgtumėte, pamatytumėte, kad moteris atinkenčia nuo šios problemos. Tokių atvejų vis daugėja. Ir, pavyzdžiui, vienas iš taip pat paveiktų sektorių yra mėsos perdirbimo sektorius. Aš turėjau galimybę ištamiau susipažinti su šią problemą, nes E, susitikau su moterimis, kurios dirba naktimis ir todėl yra priverstos ilsėtis dieną ir nuo to įtin kenčia, kenčia nuo netinkamų darbo sąlygų. Transporto sektorius taip pat yra vienas iš tų sektorių. Ir manau, kad tikrai reikėtų daugiau dėmesio skirti darbo sąlygoms tose sektoriuose. Na ir manau, galima čia šiandieną būtų dėstyti tos pavyzdžius be galo, visi mes jų turime, turime įvairiausių minčių, tačiau kalbant apie pagalbą moterims, pirmiausia, reikėtų kažkokiu tai praktiniu pasiūlymu, kurie realiai joms padėtų. E, Europos komisijos ataskaita apie darbuotojų komandiravimą, kuri buvo parengta 13 metų gruodžio mėnesį, kalba apie įvairius statistinius skaičius, susijusių su moterimis. Ir žinau, kad taip, susijusiuose sektoriuose tikrai yra problemų, tačiau mums reikėtų patikimų statistinių duomenų, tikslių statistinių duomenų ir todėl norime pakeisti komisiją atlikti ištamesnį tyrimą, identifikuoti tuos sektorius, kuriuose dirba daug moterų Ir manau, kad e, tikrai reikėtų atidžiau pažvelgti į socialinio dempingo problemą. E, manau, kad tai tikrai glaudžiai siejasi su nedeklaruojamu darbu. Kaip suprantu, dėrybos taryboje e, jau baigėsi. Na ir kalbant dar apie tos praktinius aspektus, Manau, kad reikėtų sukurti specialų biurų tinklą, taip pat ir specialias internetinės svetainės. Jau buvo sukurtas vienas specialus tinklas, e, kuriame buvo renkiama informacija apie padėtį šalise. Tačiau, kaip jau minėjau, daugiau dėmesio reikėtų skirti tiems sektoriams, e, kuriuose dirba daug moterų, kur, kurios nukenčia nuo daugelypės diskriminacijos. Daug vertingos informacijos ir Kunevos ataskaitoje galima rasti ir manau, kad būtų galima pranešime padaryti nuorodas į tą dokumentą. Ir norėčiau pateikti puikaus bendradarbiavimo tarp Vengrijos ir Austrijos pavyzdį. tiesiog bandoma geriau informuoti e, tuos žmonės, e, kurie galimai gali nukentėti nuo socialinio dempingo, yra įkurtas specialus biuras, yra e, reklamuojami kontaktiniai telefono numeriai, kuriais žmonės gali skambinti, gauti reikalingą informaciją. Ir labai gerai, kad yra sudaroma galimybė gauti patarimų, rekomendacijų. Tad e, tokie būtų tie praktiniai momentai, kuriuos norėjau pabrėžti. Ir paskutinis elementas, kurį norėčiau pristatyti, tai yra atsakomybė. Neretai moteris e, yra įdarbinamas kaip namūkio darbuotojas ar e, slaugytojas per agentūras. Manau, kad agentūros taip pat turėtų prisimti savo atsakomybės dalį. Manau, kad tai padės pasiekti geresnių rezultatų ir kovoti su socialiniu dempingu ir atlyginimu dempingu. Ačiū. Ačiū, Evelin. Aš žinau, kad Pone Sodrova dar norėjo pasisakyti šio klausimu. Ar yra daugiau delegatų norinčių kalbėti? Ne. Puiku. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už tai, kad jį pristatė nuomonės projektą. Mano manimu, siūlote labai praktiškas, labai konkrečias priemonės padėdančias padėsinčiams mums kovoti su socialiniu dempingu moterų atžvilgiu. Ir manau, kad mums reikėtų laikytis FEM komiteto pozicijos, e, parengti savo poziciją, nes apskritai dempingo klausimas yra užimtumo komiteto kompetencija. Socialinį dempingą matau kaip nesažiningą konkurenciją ir reikia kovoti su tą nesažiningą konkurenciją. Ne tik mes turėtume su ją kovoti, bet taip pat ir tie asmenys, kurie su ją susiduria, tai yra patys darbuotojai. Ir antrame bei trečiame jūsų nuomonės punkte pateikiami labai svarbus pasiūlymai dėl informacijos tinklų, galimybių gauti kiek įmanoma daugiau informacijos. Ta informacija turėtų būti teikiama darbuotojams, kad darbuotojai galėtų patys apsiginti, kad jie žinotų savo teises ir nepasiduotų spaudimui, apsigintų nuo nesažiningų praktikų. Mano patirtis rodo, kad jeigu darbuotojams pateikiama tinkama informacija, jie tikrai priima teisingus sprendimus. Taigi manau, kad e, tuo keliu reikėtų eiti. Ir pritariu antrajam ir trečiajam nuomonės punktui. Dar viena priemonė padėsinti mums kovoti su nesažininga konkurencija ir socialiniu dempingu yra nuoseklus jau dabar turimų teisės aktų įgyvendinimas. Paslaugų direktyva, komandiruojamų darbuotojų direktyva ir savo nuomonė šios teisės aktus minite. Tačiau man kyla ir problemų. Pavyzdžiui, juodasis darbdavių sąrašas, pateikiamas sąrašas darbdavių, kurie nesilaiko es teisės aktų. Mano manimu, tai reiškia, kad e, keliamas skandalas dėl konkrečių darbdavių ir tai yra pernelyg griežta priemonė, pernelyg uh, grubi priemonė, kurios galbūt vertėtų imtis, jeigu vykdoma nusikalstama veika arba kyla pavojus um, žmonių gyvybei. Tačiau nežinau, ar juodasis darbdavių sąrašas būtų tinkama priemonė socialinio dempingo atveju. Bet kokiu atveju noriu padėkoti kolegiai už nuomonės projektą. Manau, kad tai labai įdomus pranešimas ir jeigu reikia, pateiksime savo pakeitimus. Ačiū. Ačiū Evelin, ar norėtumėte apibendrinti ar atsakyti kolegiai? Taip, būsiu, kalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti Jums už uh, komentarus, pastabas ir vertinimą. Aš į atsižvelgsiu ir žinoma turėsime dar galimybių uh, aptarti nuomonę su kitais šešėliniais pranešėjais ir panagrinėti atskirus pasiūlymus. Dabar dėl juodojo darbdavių sąrašų taksut komitete dirbau ir vienas iš dalykų, kuriuos išmokome, yra pavyzdžiui tai, kad kai įvyksta kažkas skandalingo, pavyzdžiui, McDonald's atsiduria teisme ar kažkokia įmonė taiko nesažiningas praktikas, Įmonių reakcijos sulaukiama tik tada, kai paskelbiamas įmonės pavadinimas, kai e, darbdavys sulaukia visuomenės dėmesio. Žinoma, mes nekalbame apie tai, kad tiesiogiai bus užsipuolami darbdaviai. Tačiau jeigu yra toks verslo modelis, kuriame taikoma nesažininga konkurencija, vienintelė išeitis yra parodyti, kas besažininką konkurenciją taiko. Tik tai taip viskas veiks. Na, prieš baigiant posėdį galiu pasakyti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 16 diena ir komitete bus balsuojama vasario 17 metą, e, vasario 17 dieną dėl pačios nuomonės, o e, užimtumo komitete bus balsuojama kovo 22 o plenarinėje sesijoje gegužės mėnesį. Taigi ačiū visiems už tai, kad e, taip ilgai pasilikote mūsų posėdėje šiandieną.